Bien, chers collègues, je vous propose de commencer notre euh, réunion. Gerbiami kolegos, siūlyčiau pradėti mūsų posėdį. Tikiuosi, kad visi galite susėsti į savo vietas ir esate pasirengę. Dabar šiek tiek pakomentuosiu darbo tvarkę. Yra keletą pastabų dėl darbo tvarkės. Visų pirma, galiu pasakyti, kad atsižvelgiant į tai, kad mūsų darbo tvarkėje labai daug įvairių pranešimų. Pane Cimer paprašė, kad nenagrinėtume jos pranešimo pakeitimų, e, kalbant apie krizės padarinius lyčių lygybei. Tai yra šeštas punktas. Bet balsavimas dėl šio pranešimo išliks. Taip taip pat prašant pranešėjai poniai Steinruk dėl jos nuomonės dėl viešųjų pirkimų. Tai yra 20 mūsų darbo tvarkės punktas. Pranešėja paprašė, kad šitas punktas būtų 16a. Mes pat tikrinsime jos pranešimo pakeitimus kartu su e, Davido Kaselio pranešimu. Tai buvo 19 punktas. David Kasa pranešimas, bet e, jis bus perkeltas į kitą posėdį. Dėl Bulum pranešimo 21 punktas ES e pagalbos savanoriai programos įsteigimas. E, Šį punktą nagrinėsime šiandien iš ryto. Jis bus 13a mūsų darbo tvarkės punktas. Taip pat buvo susitikę koordinatoriai. Dėl e, man pranešimo, tai yra transporto politikos pranešimas, jisai šiandien įtrauktas į mūsų darbo tvarkę, tai bus 21a punktas. Tai bus nuomonė iš transporto komiteto. E, kaip jau minėjau, įvyko koordinatorių posėdis ir galiu pasakyti, kad e, dėl pono Šokovo pranešimo dėl demografinių statistikų E, tai yra 29 punktas, šitas pranešimas bus nutartas, e, nu, nukeltas į tolimesnį mūsų posėdį. Toliau, jeigu nėra pastabų dėl darbo atvarkės, norėčiau pateikti pirmininkės pranešimus. Galiu pasakyti, kad pasibaigus šiam mūsų posėdžiui turėsime galimybę e, atšvesti jaukiai naujus metus čia mūsų komitete ir aš tikiuosi, kad į tą šventę, šventimą susirinks jūsų daugiau negu dabar į mūsų posėdį. Taip pat jūri komitetas papra, paprašė, kad mes e, pažiūrėtume, kaip mes, ką mes galėtume pasakyti, ką mes galėtume pasakyti apie paskutinį e, projektą dėl teisingumo teismo. E, taip pat galiu pasakyti, kad Teisės reikalų komitetas vakar e, kaip tik nagrinėja šią temą ir mūsų nuomonė yra tokia, kad Europos parlamentas turėtų kreiptis į Teisingumo teismą e, su ieškiniu. Toliau trečias mano pranešimas, jisai e, susijęs su Steven Hughes pranešimu iš Konstitucinių reikalų komiteto. Konstitucinių reikalų komiteto pranešimas bus pateiktas tik vasario viduryje. Tai reiškia, kad pakeitimų pateikimo terminas jūs pranešimui yra perkeliamas į vasario 25. Iki 12 valandos galite teikti pakeitimus. Tokiu būdu visi kolegos galės susipažinti ir su AFKO komiteto pranešimu toliau. Kitas punktas. Noriu pabrėžti, kad ši savaitė yra tarp, tarp parlamentinių susitikimų savaitė ir yra labai. Tai yra, ta savaitė įvyks kitą savaitę, nuo 28 sausio, ir mes vaidinsime toje savaitėje svarbų vaidmenį kartu su ekonominių reikalų komitetu. Ir aš tikiuosi, kad tame posėdėje dalyvaus kiek įmanoma daugiau kolegų iš E, mūsų komiteto ir vyks posėdis antradienį po pietų, kuriame, kurį mes vesime ir ten mes kalbėsime apie socialinės e, taupimo programų pasiekmes. Toliau e, paskutinis mano pranešimas, noriu pasakyti, kad šitas mūsų posėdis yra transliuojamas internetu, tai yra įprastinė tvarka. Ir dabar skelbiu trečią darbo tvarkės punktą, suteiksiu žodį kolegui Stephen Hughes, kad jisai pristatytų kompromisinius pakeitimus dėl savo pranešimo su asbestu susiję pavojai sveikatai darbe ir viso asbesto pašalinimo galimybės. Prašau, ponė pranešėjau. Much, um... Thank you, pirmininkė. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, aš noriu padėkoti nariams, kurie dirbo su manimi tai yra George Beck, ponas Benjen, jie buvo šešėliniai pranešėjai. Kruopšiai dirbome ir parengėme 13 kompromisinių pasiūlymų. Aš praeitame posėdėje išdėščiau, kokie tie pakeitimai ir pakviečiau narius ir šešėlinius pranešėjus pateikti kompre, e, komentarus ir po tų komentarų kompromisiniai pakeitimai dar buvo koreguojami, dabar mes dėl jų esame susitarę. E, visų jų dabar neminėsiu, jūs galite perskaityti patys. Man svarbiausia yra G ir H pakeitimai. G tai laiko terminai, per kiek reikėtų asbestą pašalinti iš ES. Taip pat pasiūlymas atlikti poveikio įvertinimą ir taip pat kaštų naudos įvertinimą. E, siūloma pašalinti asbestą per 20-25 metus ir pateikiamas Lenkijos pavyzdys, kurį pasiryžo asbestą pašalinti iki 32 metų. H pakeitimas, dar vienas labai svarbus pakeitimas Jis rekomenduoja valstybėms narėms parengti viešą asbesto registrą, valstybinių asbesto registrą. Tai yra svarbu organizuojant asbesto pašalinimą ir taip pat, kad mes galėtume apsaugoti darbuotojus, kurie dirbs su asbestu pašalindami jį iš pastatų. Tai štai tokie kompromisiniai svarbiausi pasiūl, pakeitimai. Aš taip pat kartu su ponais ir ponėmis Deli, Šantė ir Bek pateikėme kelis kitus pakeitimus. Tikiuosi pritarimo jiems. Negaliu pritarti Helmer ir Asiente pakeitimams nes jų siekis yra iš esmės išbraukti didžiąją dalį pranešimo, todėl aš negaliu tam pritarti. Aš negaliu pritarti pakeitimui, kurį teikia ponai George, George Beck, Zanoni. Ir paskutinis dalykas, kurį norėjau aptarti, kai kalbėjome paskutinį kartą su ponu Clark ir kuriam pritarė Hel ponas Helmer. Tai yra, ar asbestas apskritai kelia pavojų. Na, aš jau praeitą kartą išdalijau jums medžiagą, kuri paskelbė Junktinės karalystės sveikatos apsaugos tarnyba, kur nurodyti, kad asbestas sukelia vėžį, Vakar mes gavome Europos komisijos pranešimą, galbūt jūs perskaitėte jį. E, komisija praeitą kartą komitete negalėjo kalbėti. Taigi, tame komisijos rašte labai aiškiai nurodyta, kad baltasis asbestas yra labai pavojingas kancerogenas ir sukelia įvairias vėžio formas. Prieš 20 metų apie tai jau buvo diskutuojama, po to buvo uždrausta visoje Europoje, e, Europoje naudoti esbestą, taip pat ir naudojama čerpėse arba šiferyje. Štai tokia mano nuomonė, aš išklausysiu narių nuomonės. Merci, Madame la Présidente. Euh, je voudrais... Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau visų pirma padėkoti mūsų pranešėjui Stefanui Jūs. Norėčiau padėkoti jam už puikų bendradarbiavimą su šešėliniais pranešėjais. Džiaugiuosi, kad pagaliau buvo. Pagaliau kilo idėja kalbėti apie e, sveikatos programas, kurias sukelia asbestas, nes šita problema yra dar neišspręsta ir asbesto yra daugelį Europos pastatų. Taip pat reikia tik pasidžiaugti, kad mums pavyko pasiekti susitarimo, kad mes visi sutarėme, kad, kad tas faktas, kad darbuotojai ne visą laiką suvokia apie riziką ir nėra informuojami apie riziką, ypač statybų sektoriuje ir apskritai nežino, kad yra asbesto kažkokiose statiniuose, kad tai yra labai aktuali tema ir turėtume spręsti šią problemą ir puiku, kad šitas pranešimas būtent tai ir akcentuoja manau, kad mes turėtume e, reikalauti iš komisijos, kad ji pateiktų rekomendacijas valstybėms ramėm, e, narėms, kad būtų registruojami pastatai, kuriuose yra asbesta. Tokiu būdu reikia e, kalbėti taip pat apie darbuotojų apsaugą pagal darbo saugos taisyklės. Aš džiaugiuosi, kad mes parengėme šį pranešimą ir norėčiau paprašyti komisijos, kad ji su, suburtų ekspertų grupę, kurioje būtų e, iš visų valstybių narių ekspertai ir kuriuose būtų kalbama apie svarbiausias rizikos grupės, svarbiausias profesijas, kurios yra rizikos grupės. Norėčiau pakomentuoti ko, e, pakeitimus. Dėl pakeitimo L čia aišku, kad reikia direktyvos šią temą, ypač kalbant apie statybų sektoriaus darbuotojus ir taip pat apie darbuotojus e, atliekų perdirbimo sektoriuje. Taip pat norėčiau paminėti keletą kritinių dalykų. Manau, kad mums reiktų išanalizuoti asbesto problemą, galbūt mes tą jau ir padarėme, tačiau nemanau, kad visos frakcijos yra įsitikin, įsituk, įsitikinusios, kad jeigu dabar norime išgelbėti žmonių gyv, gyvybės, mums reikia teisiškai saistančių teisės aktų, mes turime būti griežtesni, negu buvome iki šiol, todėl man gaila, kad šis pasiūlymas ne, šiam pasiūlymui nepritarė E, parlamento narių dauguma, manau, kad yra svarbus dalykas asbesto e, registravimas. E, gaila dėl to, kad asbesto registras nėra privalomas, gaila, kad nėra įgyvendinami greiti renovavimo planai ir taip pat yra labai gaila, kad nebuvo priimtas sprendimas nustatyti žemesnę ribinę vertę asbesto pluoštui. Todėl norėčiau bals, balsavimo metu jūsų paprašyti priimti e, du pakeitimus, kurie man yra labai svarbus. Tai yra 55 pakeitimas, kuriame daromas skirtumas tarp skirtingų asbesto rūšių E, nes iš tiesų tas asbestas daro poveikį sveikatai ir taip pat 97 pakeitimas, kuriame kalbama apie visų produktų įvertinimą, kurie e, yra rinkoje, ypač asbesto pakeitinius produktus. Iš tiesų negalima asbesto pakeisti produktais, kurie po dešimties metų išaiškės, kad yra dar e, pavojingesni sveikatai. Dėkoju. Ro Roger Helmet. Ačiū pirmininkė, aš taip pat pranešėjui noriu padėkoti. Malonu, kad jis pabrėžia tai, jog reikia atlikti tinkamą poveikio vertinimą prieš pašalintas bestą. Jis teisingai nurodo, kad pagrindinis lūžio taškas šioje diskusijoje buvo, um, buvo baltasis asbestas ir asbestas šiferyje. Ar tai turėtų būti tokios pat rizikos e, asbestas, kaip vadinamasis mėlynasis ir e, rudasis asbestas? Be jokios abejonės šios dvi rūšis labai pavojingos. Bet klausimas, ar baltasis asbestas turėtų būti traktuojamas taip pat. Aš balsuosiu prieš daugumą tų pakeitimų, nes neatskiriamos tos dvi kategorijos asbesto - pavojinga ir nepavojinga. Yra mokslinių pranešimų, kurie nesutinka su pranešėju. Pavyzdžiui, Junktinės karalystės vyriausybės Meldrum pranešimas, kur nurodoma, kad baltasis asbestas nekelia žymaus pavojaus, arba 2006 metų pranešimas su histograma, kur rodoma, kad mėlynasis rudasis asbestas labai pavojingas, o baltasis asbestas visiškai nepavojingas. Pirmininkė, šiuo metu yra paskelbta nauja studija toksikologijos žurnale 43 tome, antrasis numeris. 20 kopijų atsinešiau. 64 e, puslapiai to pranešimo. Prie išėjimo e, galite pasimti po kopiją. Noriu pasinaudoti jūsų kantrybę ir pacituoti <clears throat> šiferis skyla į smulkius siūlelius, toksikologinės studijos rodo, kad ilgi siūleliai yra greitai pašalinami iš plaučių ir jie nesukelia fibrozės arba kitų plaučių pažeidimų. Ekspertai iš ES, Kanados, Šveicarijos, Meksikos ir JAV parengė šitą pranešimą. Ir čia pabrėžiama, kad nėra iš baltojo asbesto jokių pamatuojamų pavojų. Iškyla įdomus klausimas, kodėl štai egzistuoja tiek daug pranešimų, kurie sako, kad baltas asbestas nepavojingas, o kiti teigia priešingai. Mano kolega Klarkas atkreipė dėmesį į 97 metų e, pranešimą kur buvo padaryta absurdiška statistinė klaida, kur teigiama, kad 90 procentų naudojamo asbesto yra baltasis asbestas, taigi 90 procentų vėžio sukelia baltasis asbestas. Štai tokia absurdiška išvada padaryta. Ir dėl to baltasis asbestas yra taip demonizuojamas. Kalbėkite, prašau, kolega, dėl, apie kompromisinį a, a, pakeitimą. Taip, sutrumpinsiu <clears throat> savo pastabas ir aš džiaugiuosi jūsų mandagių įsikišimu, pirmininkė. Taigi, JAV advokatai, e, tie advokatai, kurie ieško mm, aukų, kad galėtų pateikti jų ieškinius teismui, sukėlė šitą žiotažą dėl baltojo asbesto. Bet e, padaroma klaida, neatskiriama dvi labai pavojingos asbesto rūšys ir baltasis asbestas, kuris yra nepavojingas dėl šios klaidos. Aš balsuosiu prieš šios pakeitimus ir raginu kolegas, kurie masto racionaliai, prisijungti prie manęs. Bak. Dėkoju. George Bat. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjui už jo nuveiktą darbą. Manau, kad jisai nuo pat pradžių ieškojo dialogo su šešėliniais pranešėjais ir buvo pasirengęs daryti kompromisus tikiuosi, kad man jau nebereikia kalbėti apie šio dokumento svarbą, e, kadangi tai yra pranešimas savo iniciatyva, jis turi būti labai ambicingas ir manau, kad mums pavyko to pasiekti. Mes čia traukiame svarbių aspektų į tuos kompromisus, kuriem pritarė beveik visos frakcijos. E, kalbant, čia aš norėčiau kalbėti apie registravimą asbesto ir poveikio vertinimo studiją ir taip pat dėl nuorodos iki veiksmų planų iki 2028 metų. Ypač svarbu e, pabrėžti, kad ES čia turėtų prisimti lyderės vaidmens, ypač e, apmokant darbuotojus, e, nustatant kvalifikacijų standartus ir taip pat bendradarbiaujant su socialiniais partneriais. Manau, kad visa tai yra konkretus reikalavimai komisijai ir tuo pačiu valstybėms narėms. Man atrodo, kad tai yra geras pranešimas ir manau, kad jo, jį pavyko parengti tik tai puikiai bendradarbiaujant. Ačiū. Merci, uh, Phil Benio. Kuo toliau Phil Benio? Firstly, I'd like to thank Taip, pirmiausia, mano padėka pranešėjui. Iš tiesų dirbome ranka rankon, tik tai pavyko pasiekti kompromisinių susita... E, pakeitimų ir įtraukti visus į darbą pranešėjas. Sunkiai dirbo, jam tai pavyko, reikia jį pasveikinti. Asbestas, asbesto problema tikrai rimta. Ir pranešėjas, ir šešėliniai pranešėjai nori didinti darbo saugą sąsajai su asbestu. Malonu, kad mums pavyko koncentruotis į tokius klausimus kaip geroji praktika, mokymai. Galvojame, kaip komisija galėtų padėti valstybėms narėms ir institucijoms, jų institucijoms, ir, padė, ir padėtų įgyvendinti jau dabar griežtus įstatymus, kad būtų apsaugoti darbuotojai ir viešuomenė. Kita vertus, aš turėjau pasiūlymų dėl totalinio asbesto pašalinimo ir kaip tai įgyvendinti. Ir tos mano pastangos atsispindi kompromisiniuose pakeitimuose. Žinome, kad asbestą uždraudė REACH direktyva su keliom išimtim, kurios yra labai griežtai apibrieštos. Taigi, asbestas į ES naujus pastatus nebededamas. Tačiau jau stovinčiose pastatuose asbesto yra dar daug ir jis kelia rimtą pavojų sveikatai. Vienais atvejais didesnė rizika, kitais atvejais mažesnė rizika. Pavyzdžiui, žemės ūkio pastatuose stogų dangose yra nemažai asbesto Ir aš džiaugiuosi, kad kolegos man pritarė, kad būtų atliekami poveikiai vertinimai, rizikos įvertinimai ir valdymo planai, siekiant nustatyti, kiek iš tikrųjų yra asbesto ir kaip geriausia su juo pasielgti. Labai svarbu bereikalo į orą nepaleisti asbesto, nekelti pavojaus darbuotojams. Verčiau verta įvertinti, kur jį reikia pas, pašalinti ir kada. Negaliu pritarti kompromisui L, kur raginama priimti naujus teisės aktus. Manau, kad dabartinių teisės aktų pakanka. Reikėtų verčiau koncentruotis į tinkamą dabartinių teisės aktų įgyvendinimą. O kitiems kompromisams aš galiu pritarti. Dėl šiferyje esančio asbesto aš raginčiau tuos narius, kurios glumina moksliniai tyrimai, kurie yra diametraliai priešingi. Aš nepasirinkau dar, kurią pusę aš paremsiu. Taigi raginčiau tuos, kurie dar neapsisprendė, kurių dar neįtikina ne viena mokslinė stovykla. Raginčiau susilaikyti dėl tų pasiūlymų. Dabar norėčiau suteikti žodį kitam kalbėtojui, e, Europos komisijos atstovui. Na, mes pateikėme savo nuomonę ir neketiname dėl jos abejoti. Na, jeigu dėl mūsų nuomonės kažkada reikės mokslinių pagrindų suabejoti, ją peržiūrėti, tai mes galėsime tai padaryti. Bet, bet dabar yra nustatyta klasifikacija, nustatė aplinkos apsaugos generalinis direktoratas. Mes galime jo paklausti, ar numatoma klasifikacijos peržiūrėjimas, bet kol kas yra priimti teisės aktai ir ne mums dabar juos kvestionuoti. Merci, Pranešėjas. Ačiū pirmininkė. Dar sik padėkosiu šešėlėms pranešėjams ir kitiems kalbėtojams. Aš visiškai pritariu Karimos pakeitimams 55 ir 97. Aš taip pat sutinku su George Beck komentarais ir Phil Benin pastabomis. Apgailestauju, kad jis negali pritarti L pakeitimui, labai stengiamės susitarti bet dėl šito nepavyko. Dėl asbesto šiferyje. Rodžeris laikosi mažumos nuomonės. Aš aiškiai noriu pasakyti, kad mokslinė nuomonė yra tokia. Šiferio asbestas yra pavojinga medžiaga, todėl Štai todėl asbestas visomis formomis ir yra už, uždraustas ES. Rodžeris teigia, kad mes neskiriame dviejų asbesto rūšių. Ogi todėl neskiriame, kad visos asbesto rūšis totaliai yra draudžiamos. Ir pakartosiu, vakar komisija dar sik paskelbė, kad baltasis asbestas yra pavojinga medžiaga, karcinogeninė medžiaga. Taigi raginčiau žmonės vadovautis mokslininkų konsensusu, kad visos asbesto formos kelia panašų pavojų. Taigi, tokia mano nuomonė, dabar galime užsisekti saugos diržus ir lėkti link rytojos balsavimo. Duba. Labai ačiū. Balsuosime dėl šio pranešimo rytoj, o plenarnėje posėdėje šis klausimas bus svarstomas vasario mėnesį. Tuo būdu baigiame svarstyti šį darbo atvarkės klausimą. Ir dabar perėsime prie 29 kompromisinių pakeitimų, kurie buvo pasiūlyti pranešimui dėl įmonių socialinės atsakomybės, visuomenės interesų skatinimo ir kelio į tvarų ir visapimantį atsigavimą. Tai yra mūsų reng... savo iniciatyva rengiamas pranešimas. Mes jau esame pateikę nuomonę dėl komisijos lygia gretaus pranešimo šiuo klausimu. Esame gavę gruodžio 18 dieną Teisės reikalų komiteto nuomonę dėl pono Howlett pranešimo Teisės reikalų komitetas taip pat lygiai grečiai dirba ties šiuo pranešimu. Atsižvelginti tai, kad darbas su Teisės reikalų komitetu eina lygia greta, yra taikoma teisės praktika. Ir mes turėtume priimti pakeitimus gaunamus iš kito komiteto. Aš visą tai sakau todėl, kad ponė Lingvard gavo prašymą paskelbti kai kurios pakeitimus neprimtinais, tačiau mes tam priešinamės. Tai nereiškia, kad e, mes turime grįžti dabar prie pono Baldasarė pranešimo iki plenarinės sesijos. Taigi mes rasime sprendimą su pranešėju. Dabar suteiksiu žodį mūsų pranešėjui, kad jis pristatytų 29 kompromisinius pakeitimus, kurie buvo parengti remiantis 210 pakeitimų pateiktų šiam pranešimui. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš turiu pasakyti, kad dėrybos su komitetu partneriu Europos parlamente nėra tokios paprastos, sunku rasti tikslų susitarimą, sutarimą, tačiau su ponu Baldasarė mums pavyko rasti sprendimą, mano bendradarbiavimas su ponu Baldasarė buvo puikus, Aš džiaugiuosi tokiu bendradarbiavimu ir aš tikiuosi, kad bendras parlamento dokumentas ir tekstas bus geresnis. E, šį rytą aš sutelksiu dėmesį į kompromisinius pakeitimus, bet noriu, kad kolegos žinotų, koks yra dėrybų etapas, taigi turiu pasakyti, kad Europos komisija bendradarbiavo gerai, komunikatas yra geras, mes norime jam pritarti, turime aišku kai kurių detalių pastabų, komentarų, tačiau mes nekvestionuojame pagrindinės krypties, kurią yra pasirinkusi Europos komisija ir mes sveikiname komisiją pasirinkus tokią poziciją. Žinoma, mūsų pozicija yra šiek tiek kitokia, daugia šalis formas Europos lygių yra svarbus Nevyriausybinės organizacijos turi įvairios nuomonės dėl šio forumo. Jau trejus metus mes matome, kad įvairius partneriai renkasi, kad bendradarbiavimas tarp verslo institucijų suinteresuotų pusių yra puikus. Mes įsiklausome į tai, ką jie sako jie įsiklauso į tai, ką sako komisija, mes taip pat, taigi bendradarbiavimo atmosfera tarp verslo įmonių ir kitų partnerių yra puikiai ir aš tuo džiaugiuosi. Trečia, yra nauja įmonių socialinės atsakomybės apibrieštis, ten yra polarizacijos ir sakoma, kad ISA yra verslo veikla siekiant naudos visuomeniai. Visom, verslas tam pritarė, partneriai pritarė tokiai apibrišiai Ir labai svarbu, kad toks naujas sutarimas būtų atspindėtas ir mūsų dokumente. Ir ketvirtas dalykas. Komunikate e, sakoma, kad ISA neturėtų kurti naujų skirtingų Europos taisyklių. Reikėtų atsižvelgti į globales ISA taisyklės, į jungtinių tautų, į e SBO gairias E, šioje srityje ir reikėtų geriau taikyti e, tokias iniciatyvas, vykdant ES programas ir politikos priemonės. Taigi aš atstovauju Jums rengiant šį pranešimą ir tikiuosi, kad parlamentas pritars bendrai pozicijai, kai mes balsuosime dėl šio dokumento šią savaitę ir plenarinėme posėdėje. Dėl kompromisinių pakeitimų. Tiems, kurie dalyvavo pirmadienį vakare Strasbūrė vykusiame posėdėje, turiu pasakyti, kad e, mes sutarėme tarp politinių frakcijų ir pasakėme, kad išbrauksime nuorodas į žodžius savanoriškas ir privalomas ir mes sutelksime dėmesį į sutarimo siekimą mūsų komitete. Mes Taip, nubalsavome pirmadienio popietę ir nusintėme savo pakeitimus į jūri komitetą, susitikau su šešėliniais pranešėjais ir jie pritarė tokiam pačiam požiūriui ir, ponė pirmininkė, aš džiaugiuosi, kad mums pavyko rasti sutarimo dėl 29 kompromisų. Aš Norėčiau atkreipti komiteto narių dėmesį į tai, nes yra naujas pasiektas konsensusas. Dėl konkrečių pakeitimų aš tikrai nekomentuosiu jų visų, tiesiog pabrėšiu svarbiausius. Pono man čia nėra, tačiau jis nori kalbėti apie filantropiją, apie labdarą, apie neprivalomumą. Visų pirma, filantropija nepriklauso įmonių socialiniai atsakomybei. Ir jis neramina dėl to. Taigi į kompromisą aš šiek tiek įtraukiu už dalies jo pakeitimą. Ir tikiuosi, kad ponas man yra tuo patenkintas. Mes norime mąstyti šiek tiek labiau į ateitį. Kalbu apie C kompromisą, aš kalbu apie skirtingus ES veiksmus ISA srityje, apie ES veiksmus Mums reikėtų šiek tiek labiau būti orientuotiems į ateitį ir aš džiaugiuosi, kad įtraukiau visą tai į C kompromisinį pakeitimą. D kompromisinis pakeitimas. Kai kurie kolegos norėjo palankiau kalbėti apie tas įmonės, kurios sureagavo į raginimą įdėkti ISA strategijas. Ir mes pajudėjome būtent tą linkme šiame pakeitime E kompromisas dėl išplėtimų. Tai yra labai svarbu maž, įmonėms ir jo plus 20 programoje tai yra numatyta taip pat. Ir mes numatėme tam tikras priemonės, kaip galima būtų užtikrinti tą scaling up. Ir šiek tiek pakoregavome e, formuluotės, pateikdami išsamų sąrašą. F kompromisinis pakeitimas. Vienas kolega norėjo, kad būtų įtrauktas ISO 26000 standartas ir tai yra visiškai teisinga. Tai dar vienas globalus ISA standartas ir visiškai teisinga, kad jis yra įtrauktas į kompromisą. FG kompromisas. Čia labai svarbu mūsų komitetui yra nurodyti tam tikrą skaičių socialinių priemonių, kurias galėtų vykdyti įmonės taikydamos ISA. Taip pat čia yra kalbama apie mokslinių tyrimų aspektus, nekartojama, kas konkrečiai yra vykdoma, tiesiog e, bandoma pažiūrėti į ISA per mokslinių tyrimų pusę. Aš Dar noriu pasakyti, kad H kompromise mes kalbame apie suinteresuotas šalis, kad reikėtų rasti balansą tarp įmonių ir suinteresuotų pusių bendradarbiavimo. E, taip pat kalbama apie ISA laboratorijas. Yra numatomi gan įdomus santykių palaikymo principai, gan įdomus H kompromisinis pakeitimas, I kompromisas. kompromisas Čia mes kalbame apie tvarų verslą ir apie neigiamus aspektus. Kolegos norėjo, kad ir jie būtų paminėti, kad neįgalus asmenys būtų įtraukti. Jot kompromisas. EPP ir kiti kolegos e, turėjo klausimų dėl subrangos. Man subranga E, šis klausimas iškilo ekonominės krizės aplinkybėmis. Tai taip pat yra susijęs su užimtumo teisėmis, tačiau EPP mane, kad mes einame per nelik toli. Taigi mes išbraukėme sąryšį ir nuorodą į ekonominės krizės ryšį su, su branga. Toliau, ką kompromisas Daugelis įmonių Britanijoje e, žiūri į ISA e ir į living wage, tai yra pragyvenimui užtenkamo atlygio. E, mes turėjome išbraukti šią nuorodą, kad e, galėtume rasti kompromisą. Ta turėjome padaryti, bet aš iš ties dėl to apgailę savo. Norėčiau, kad tai atsispindėtų posėdžio protokole. O toliau M kompromisas, paragrafas dėl pensijų teisų, pensinės įmokos daromos darbdavių paveikia pasitikėjimo atmosferą tarp darbuotojų ir darbdavių. Daugelis narių e, kėlė e, klausimą E, valstybėse narėse yra skirtingos pensijų sistemos ir mes e, tai labai aiškiai nurodome šiame kompromise. N kompromise mes sustipriname savo poziciją, kalbame apie OECD gairias dėl įmonių, aš jau tą sakiau ir dar kartą galiu pakartoti, kad tai yra e, labai konkretus ir veiksmingi standartai taikomi tarptautiniu lygiu. Vėliau e, Filip Bilon, e, kolega EPP, e, stebi rinkimus Jordane šią savaitę. Ir mes svarstame pakeitimus ir jis iš tiesų pateikė savo pakeitimų ir aš džiaugiuosi galėdamas jį palaikyti ir įtraukdamas jo pateiktą tekstą į O kompromisą. Dėl Q kompromiso mes norime kad komisija įvertintų nacionalinius veiksmų planus dėl jungtinių tautų principų, dėl verslo ir žmogaus teisų. Aš esu įsitikinęs, kad komisija į tai atsižvelgs. S. Kompromisas dėl pagrindų susitarimų, tai yra mūsų komiteto darbo pagrindas. Komisija mūsų nuomonė turėtų numatyti tam tikrą tikslą, kad būtų patvirtintos naujos pagrindų sutartis. Ir komisija neturėtų laukti ir sėdėti, aš atsiprašau, galbūt kažką ir įžeisiu, bet komisija turėtų imtis šiek tiek aktyvesnio vaidmens, kalbant apie pagrindų susitarimus šioje srityje. Daugelis kolegų yra susirūpinę dėl to, kad ISA gali pakeisti kolektyvinės dėrybas ir mes tuos pakeitimus sudėjome į vieną, ponas Hughes čia sėdi prieš mane Ir ponė Regner taip pat teikia savo pakeitimus T kompromise. Aš manau, kad jie nėra prieštaringi. Dėl um, savanoriškumo aš noriu pritarti darbuotojų laisvanoriškumui, Tai yra labai svarbi mintis. Kai kurie kolegos taip pat kalbėjo apie solidarumo principo taikymą, taigi mes visą tai įtraukėme į V kompromisą. Manau, kad iš to gausime puikų inovacinį poveikį dėl pirkimo dėl pirkimo ir balsavimo, iš anksnio balsavimo, dėl jo aš nenorėjau surie, susijęti ISA ir viešųjų pirkimų, bet mes pakoregavome dokumentą ir atsižvelgėme į kolegų išreikštą susirūpinimą. Beveik jau baigiau, ponė pirmininkė. Kalbant apie socialiai netvarias investicijas. Mes šiek tiek detaliau apie tai kalbame ir įtraukiame nuorodą į jungtinių tautų principus dėl atsakingų investicijų. Taip pat į kompromisą mes žiūrime į skaidrumo klausimą. Ir čia nėra, aš manau, didesnių problemų. Mes vėlgi atsižvelgiame į tarptautinį tarptautinius standartus, ypač e, IIRC, tarptautinį integruotų ataskaitų e, tarybą. E, Siekime užtikrinti ES pramonės konkurencingumą. Double V. AA kompromisas, atsiprašau. Čia kalbame apie dialogą. Tai nėra kontroversiškas pakeitimas, jam yra pritarta kompromiso pagrindu ir BB kompromise mes e, žiūrime į konvergencijos klausimą, man šiame pranešime šis aspektas yra labai svarbus. Mes norime, kad ISA iniciatyvos būtų neharmonizuotos, mums čia reikia užtikrinti konvergencijos procesą bet kai kurie kolegos išreiškė susirūpinimą dėl lankstumo, dėl to, kad nereikėtų prarasti lankstumo. Ir galiausiai, ponė pirmininkė, mes svarstome švietimo ir mokymo klausimus CC kompromise. Aš kalbu apie jaunimo verslumo e, schemas ir ISA čia yra įtraukta atitinkamai mano pačio pateikta formuluotė sutelkė dėmesį į mokyklinio amžiaus vaikus. Kolegos sako, kad tai reikėtų įtraukti į visų lygių e, švietimo pakopas. Taigi tai yra tikrai ilgas pranešimas, labai stengiausi greitai ir trumpai jį aptarti, reikėjo atsižvelgti į daugelį nuomonių ir keletas procedūrinių aspektų. Pone pirmininkė, mes vis dar laukiame, kol sekretariatas pateiks balsavimo sąrašą ir aš žinau, kad jis yra gan sudėtingas. Aš žinau, kad yra šimtas punktų, kuris sudaro nuomonę. Taigi mums yra labai svarbu, ir aš tą pasakiau sekretoriatui, kad tai, kas jau yra įtraukta turi būti atspindėta konkrečiose vietose, kad nebūtų mūsų pranešimo galtinis variantas neperskaitomas, neįskaitomas. Taigi aš esu dėkingas iš anksto sekretoriatui, kad jau šiandien būtų galima išspręsti šią problemą. Dėl tarptautinių gairių aš norėčiau tiesiog komisijai pasakyti ir pasitikslinti, kad e, bus daromas faktinio pobūdžio pakeitimas, tačiau mes dar to nepasiekėme ir aš norėčiau šį klausimą aptarti su komisija, o šiandien vėliau aš pateiksiu žodinį pakeitimą e, šią linkmę. Ačiū uždėmesi. Okay, je vais donner la parole à monsieur Ori. Gerai, dabar žodį suteiksiu ponui Ori. Jis pakomentuos tą situaciją, kaip kiti komitetai rengia savo nuomonės. Yra sudarytas e, balsavimo sąrašas pagal e, pateiktus kompromisus, tačiau tie kompromisai E, vis tik pakeitė šiek tiek tą balsavimo sąrašą, todėl jį reikės dar patikrinti, ypač turint omenyje pateiktus pakeitimus, bet tikiuosi, kad iki šio vakaro tai įvyks, taip kad, kad tam, kad rytoj ryte jau turėtume balsavimo sąrašą ir aš čia tikiuosi, kad pranešėjas mums taip pat padės šiame darbe. Prašau, ponia Ori, o paskui ponia Jezenujovetska. Sėra, pėmos valójában a postás szerepére koncentrálódik. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš tikriausiai esu AFET komiteto laiškanešys. Ir kalbėsiu taip pat ir pono Bulon vardu, kuris negalėjo atvyk, atvykti į šį posėdį. Vienintelis dalykas, kurį galiu pasakyti EPP frakcijos vardu ir uh, šešėlinio pranešėjo vardu, e, tai yra tai, kad mes esame labai patenkinti e, e, tuo, kokį požiūrį pasirinko pranešėjas. Ponas Bulion labai aktyviai dalyvavo rengiant šį pranešimą ir galiu pasakyti, kad EPP frakcija E, pritarė pasiūlytėm kompromisam. Dėkoju už šį palaikymą. Mm. Dėkoju, ponė pirmininkė, sako ponė Jazlovecka. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui už jo konstruktyvų darbą, bet e, kadangi iniciatyva e, prasidėjo nuo E, ši iniciatyva prasidėjo nuo darbuotojų ir kadangi šitos iniciatyvos e, Europos piliečiai labai laukia dėl to, kad yra krizė, manau, kad mano pakeitimas, kuriame yra kalbama apie e, ko, kompanijų ar įmonių rengiamas e, nuostatas, e, buvo atmestas. Man labai gaila, kad buvo atmestas šitas pranešimas. Atrodo, kad praneš, e, pakeitimas pranešėjas atrodo nori primesti savo nuomonę, tačiau manau, kad čia yra labai svarbus pakeitimas, nes mes turime įtraukti visus, kurie nebuvo įtraukti į e, socialinės atsakomybės, į socialinių sprendimų prieimimą. Manau, kad e, manau, kad ir darbdaviai turėtų būti, jausti atsakomybę, turėtų jausti atsakomybę už savo e, priimtus sprendimus. Ir man tikrai labai gaila, kad mano pakeitimo neįtraukėte į kompromisinius pakeitimus, bet dėkoju, kad įtraukėte bent jau kitus pakeitimus. Ačiū. Pirmininkė, šešėlinis EPP pranešėjas jau prisidėjo prie šio darbo, taigi jūs turėtumėte EPP frakcijoje patikrinti, kas čia atsitiko, kodėl nebuvo įtrauktas šitas pakeitimas. Aš nekalbėsiu, kaip šešėlinis pranešė, sako ponas Benijau, e, dėl šio dokumento, tačiau norėčiau pa, atkreipti jūsų dėmesį į du aspektus. Vienas yra toksai specifinis dalykas, kitas e, bus tokia daugiau bendro pobūdžio pastaba. Nesu tikras, ar e, kom, e, kompromise, kur yra kalbama apie E, atitinkamų šalių jurisdikciją, e, apie teritorinę jurisdikciją, ar čia tiesiog nekalbama apie tos pačius dalykus, e, pasi, pasirinkus kitą formuluotę. Mes Junktinėje karalystėje neturime problemų su, su socialinė teise ir aš nenorėčiau, kad kad nebūtų daromos jokios nuorados čia į teritorinės, kažkokią teritorinę teisėsaugą ar jurisdikciją. Taigi čia buvo mano specifinė pastaba. O dabar norėčiau pakomentuoti tai, ką pasakė ponė Jalovecka. Iš tiesų socialinė atsakomybė yra svarbus dalykas ir įmonės turėtų užtikrinti, kad jos elgesi teisingai. Ir taip pat esu įsitikinęs, kad e, politinės institucijos taip pat turėtų prisijimti atsakomybę. Todėl aš norėčiau, kad šiame pranešime pagrindinis dėmesys būtų kreipiamas į tai, kad e, tos įmonės, e, kurios E, kad, kurios yra įskundžiamos dėl to, kad nesilaiko atitinkamų socialinių aspektų, kad jos reaguotų į tai. Ir ne, nežinau, ar tai nueitų per toli, nes jeigu mes kalbame apie socialinę atsakomybę ir jos E, perkelimą nuo įmonių į, į e, politikos lygmenį, į, į teisėkuros kuriejų lygmenį. Aš nežinau, ar, ar tokiu būdu naisime per toli. Nadė Hirš. Nadė Hirš, dėkoju ponė pirmininkė. Kaip šešėlinė pranešėja liberalų frakcijos vardu norėčiau padėkoti už puikų bendradarbiavimą. Vakar dar įvyko e, paskutinis mūsų susitikimas ir mums pavyko susitarti beveik dėl visų kompromisų ir todėl norėčiau padėkoti pranešėjui už pasirengimą eiti į kompromisus. Kolega Benin paminėjo vieną kompromisą. Tas kompromisas ir mums yra vienintelis kompromisas, kuris kelia problemų. Mums liberalams yra labai svarbu akcentuoti, o, o tai ir atsispindi šiame pranešime, kad e, socialinė atsakomybė yra e, savanoriška įmonių iniciatyva ir mums būtų labai svarbu, kad tas savanoriškumo aspektas ir būtų paliktas. Taip pat, e, aišku, yra teisinga sukurti kažkokias e, sąlygas ar kažkokias nuostatas e, tarptautinėme ligmenyje ir jas pagerinti, galbūt pagriežtinti ir pažiūrėti, kaip mes ES galbūt apvalio stalo diskusijose galėtume pagerinti situaciją ir tokiu būdu motivuoti įmonės labiau prisijimti tą socialinę atsakomybę ir mat, manau, kad šitos nuostatos padės mažoms ir vidutinėms įmonėms e, nes tokiu būdu e, e, būtų tarsi tam, tam, tik, tam tikros teisinės nuostatos, kurios padėtų joms aktyviau veikti šioje srityje. Buvo pateikta pakeitimų, kuriuose kalbama apie darbuotojų dalyvavimą socialinės atsakomybės strategijoje, manau, kad tai turėtų būti savaime suprantamas dalykas, nes jeigu, jeigu įmonėje vyksta socialinis dialogas, tai tai yra toleruotinas ir primtinas dalykas. Tačiau yra keletas pakeitimų, iš kurių nėra aišku, ar ateityje reikės įkurti kažkokią atskirą struktūrą, per kurią galėtų darbuotojai veikti e, tų socialinių sprendimų prieimimo sprityje. E, Taigi lieka tam tikrų neiškumų, taip pat yra tam tikrų pakeitimų, kuriuose nagrinėjamos tokios temos, kaip pavyzdžiui darbo sąlygos, kurių nesilaiko įmonės. E, tai yra, paprasčiau tariant, kai įmonės tiesiog pažydžia įstatymus. Man atrodo, ir liberalų frakcijai tai yra svarbus dalykas, kuris nesusiję su socialinė atsakomybė. Jeigu įmonė pažydžia įstatymus, tai jau yra nesocialinės atsakomybės reikalai. Todėl supraskite, kodėl mes sakome, kad tai yra kitas, kita tema ir dėl to mes balsuosime prieš šios pranešimus. Mes nesame už tai, kad įmonės laužytų įstatymus, tačiau mes manome, kad šitų nuostatų vieta yra kitame dokumente. O šiaip manau, kad šis pranešimas yra yra puikiai subalansuotas, jisai suteikia naują impulsą diskusijoms Europos lygmenyje ir taip pat padrasins tas įmonės, kurios iki šiol aktyviai veikia šioje srityje. Ir manau, kad tas įmonės pagerbs taip pat ir politiniai e, veikėjai savo sprendimais. Ačiū. Dėkoju. Ar dar kas nors nori pasisakyti? Jeigu nesutiksiu žodį pranešėjai. <coughs> Aš nenoriu neleisti Jums pirmininkauti, komisija čia taip pat e, dalyvauja. Komisijos ar tarybos Jūs norėtumėte išgirsti nuomonės komisijos? Tada suteiksiu žodį komisijai, turbūt naudinga ir pati vėliau pakomentuosiu. Taigi komisijos vardu Susan Bėd iš užimtumo reikalų generalinio direktorato. Aš nežinau, kas konkrečiai atsakinės, ponas Tomas Dot. Ačiū, ponė pirmininkė. Labas rytas, turiu tris pastabas dėl kompromisinių pakeitimų. Labai trumpai. Dėl labdaringų aukų komisija nenori padaryti taip, kad e, labdara būtų privaloma. Manau, kad komisijoje net nėra jokios nuorodos į tokį pasiūlymą ir mes tikrai neturime jokio ketinimo pasirinkti tokį kelią. Toliau mes visiškai pritartume tam, kad būtų padaryta nuoroda į ISO standartą, tai galėtų būti dar vienas įkvėpimo šaltinis, rengiant komisijai naują ISA apibrėžti. Ir iš esmės tai yra faktiškai teisingas pasirinkimas, nes ISO 26 standartas buvo detaliai nagrinėtas, kai mes rengėme savo dokumentą. Trečia, Kaip jau daugelis iš jūsų ir žinote, komisija laikosi atsargiaus pozicijos dėl Europos socialinio ženklo arba ISA ženklo. Aš manau, kad mes turėtume labai atsargiai pažiūrėti į tokio plano administracinius kaštus. Mes žinome, kad Belgijoje e, buvo daromas prieš keletą metų panašaus pobūdžio eksperimentas ir jis nesusilaukė labai didelės sėkmės. Aš nemačiau ir didelio poreikio iš įmonių iš dėl tokio ženklo įkūrimo, įsteigimo. Net nebūtina sakyti, kad su pranešėju mes bendradarbiausime ir pabandysime atsakyti į jūsų konkrečiai patektų, pateiktus klausimus dėl EBPO gairių. Ačiū. Euh, merci, je vais redonner la, la parole au rapporteur. Moi, j'ai juste une inquiétude. Dėkui, suteiksiu žodį pranešėjui apibendrinti diskusijoms, man tiesiog kelia nerima vienas e, dalykas. Mes dar dėrėsimės dėl žodinio pakeitimo, ar tai turėtų būti privalomas ar neprivalomas dokumentas ir gali iškilti labai daug sumaišties rytoj balsuojant. Taigi mums reikėtų žodinio pakeitimo dėl to ir aš tikiuosi, kad mums pavyks sutarti dėl kompromisinių pakeitimų, kad nereikėtų vėl iš naujo svarstyti pakeitimų, nes tokiu atveju iškiltų labai daug neiškumo. Aš e, nenorėčiau čia būti teisėja, bet e, kartais yra pateikiamas žodinis pakeitimas, jeigu jis yra atsimamas tuomet norima jį išimti ir iš kompromisinių pakeitimų. Taigi aš noriu pasakyti dėrybininkams, kad jeigu mes pasiekėme kompromiso, tai turime visi įsipareigoti tam kompromisui. Ypač kalbant apie tokį svarbų dėryboms klausimą. Mes turime laikytis kompromisu ir tokiu būdu užtikrinti gerą dėrybinę praktiką. Aš daugiau nesikišiu į dėrybas ir suteiksiu žodį pranešėjai pagristas būkštavimas. Tačiau mano lūkestis būtų, kad tie, kurie pritarė kompromisams, nebenorės jų kaitalioti. Mes Strasbūrė susitarėme, kad tie, kurie siūlo pakeitimus, e, norės taip sakant, pritarti tiems pakeitimams arba juos atsiims ir aš tikėčiausi tokios pozicijos. Dabar norėčiau padėkoti tiems, kurie pritarė, o ponui Peska, e, poniai Peska atsakysiu dėl 47 pakeitimo. Aš Aš atsijėmiau žodžius the use of appropriate regulation. Ir aš manyčiau, kad jūs dėl to pakeitimo gavote tokį rezultatą, kokio norėjote. Galbūt aš neaiškiai tai nurodžiau. Ponas Benin kalbėjo kaip koks e, teisininkas, advokatas, nežinau, tai ko gero ne komplimentas iš mano pusės. Uh, Mes išbraukėme nuorodą į trečiasias šalis, į teritori, teritoriškumą. Tad jūsų pageidavimas tam tikrą dalimi yra atspindėtas. Dėl ownership aš siūlyčiau jums pasitarti su manimi verslas, verslo įmonės nereiškia susirūpinimo dėl to klausimo, kurį jūs pareiškite. Yra toks pavojus čia Europos parlamento debatuose, kad mes vadovausimės nuomonėmis, kurios yra pasenusios 15 metų, 20 metų senumo nuomonėmis ir nematysime dabartinio vaizdo. Aš kviečiau jūs atvykti į tam tikrą renginį, kuris netrukus bus organizuojamas. Ir išgirsite, kad verslo įmonės nereiškia tos problemos, kurią jūs iškėlėte. Tačiau įmonės norėtų visuomenės paramos, valstybinės paramos. E, norėtų, kad valstybinis sektorius prisijungtų prie CSR iniciatyvų. E, Rio susitikime 6000 verslo atstovų dalyvavo ir pareiškė, kad jie tose iniciatyvose pasiruošę dalyvauti. Kodėl vyriausybės aktyviau nedalyvauja? Ir verslo įmonės prieštaravimų ar būkštavimų dėl verslo socialinės atsakomybės nereiškia. Aš taip pat pritariu kolegiai dėl socialinio dialogo. Kai kurie baiminasi per nelik didelio reglamentavimo, kiti baiminasi dėl kolektyvinių sutarčių E, aš manyčiau, kad čia problemos nėra, galima įrašyti aiškę nuorodą į kolektyvinius susitarimus. Dėl socialinės etiketės aš pritariu ponui Dodd. EPP pasirinko tai pagrindiniu principu, ko jie nori pasiekti šitame pranešime. Aš kalbu, kalbėjau su EPP atstovu ir labiau supratau jų poziciją. Norėčiau kartu su EPP atstovu ir su jumis aptarti šitą poziciją, nes ten jo pasiūlymuose yra gerų idėjų, kurios galėtų būti įgyvenintos Europos mastu. E, pirmininkė. Hirš. Pone Hirš pateikė gerą pasiūlymą, bet aš noriu pabrėžti, kad rengiant tokį pasiūlymą reikia kompromisų ir reikia matyti bendrą vaizdą. Komisija prieš 18 mėnesių paskelbė komunika komunikatą. Jis buvo neblogas, tačiau prieš 18 mėnesių jau šiek tiek pasenęs. Dabar mes parlamentas galime sukurti tam tikrą platformą, pagrindą verslo socialiniai atsakomybei. Galime įtakoti tuos debatus, galime išplėtoti idėjas, kurios pateiktos komisijos komunikate. Ir man atrodo, tai pavyko šitame tekste. Ir aš to didžiuojasi. Aišku, galime dirbti ir tobulinti įvairias formuluotės, tačiau nepa, nepaleiskime iš akių bendro vaizdo, tai yra šviežiai sudalyvauti dabartinėse diskusijose. Dėkoju čia vėl jau e, tarsi pradėjome diskusijas dėl turinio. Vasario 24 dieną balsuosime dėl šio pranešimo ir dėl kompromisinių pakeitimų. Tikiuosi, kad bus pateikta ne pernelyg daug žodinių pakeitimų. Dabar jau šiek tiek vėluojame, todėl norėčiau kito pranešėjo ar pranešėjos kalbėti trumpai jau iš anksto. Atsiprašau Nadijos Hirš, kuriai suteiksiu žodį. jinai turės pristatyti 35 kompromisinius pakeitimus. Ir mes čia kalbame apie pranešimą dėl migrantų integracijos į darbo ir jos poveikį darbo rinkai ir socialinės apsaugos sistemų koordinavimo, koordinavimo išorės aspektus. Taigi dabar e, suteiksiu pranešėjai žodį. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, e, Norėčiau padėkoti labai nuoširdžiai visiems už puikų bendradarbiavimą. Buvo pateikta 200 pakeitimų ir kadangi dabar liko 35 kompromisiniai pakeitimai, tai manau, kad mes tikrai puikiai padirbėjome ir rytoj balsuodami galėsime greitai ir kompaktiškai balsuoti ir manau, kad tuose kompromisiniuose pakeitimuose atsispindi įvairūs aspektai ir manau, kad šis dokumentas tikrai e, yra geras ir, jis, ir tokiu būdu mes e, tiesiog pažvelgėme, e, kokia, kokia kryptimi ES eis ateityje, kalbant apie darbo rinką ir migrantų vaidmenį joje. Kompromisiniai pakeitimai Dabar pabrėšius centrinius esminius aspektus. Visų pirma, tie kompromisiniai pakeitimai nagrinėja aktualią migrantų situaciją. Europos Sąjungoje e, yra daugelie sričių nepripažįstamos kvalifikacijos, taip pat e, yra problemų, e, kalbant apie prieigą prie socialinių paslaugų, sveikatos apsaugos paslaugų, prie švietimo. Ir Taigi migrantai yra diskriminuojami šiuose sritise ir tai tas problemas mes čia paliečiame, taip pat migrančių moterų padėti e, paliečiame. Taip pat yra daug kompromisinių pakeitimų, kuriuose e, kalbama apie tai, su kokiais iššūkiais reiks kovoti Europos, Sąjunga. E, Europos Sąjungai iš vienos pusės, jeigu mes norime gauti kvalifikuotos darbo jėgos iš trečiųjų šalių, tai turime kurti tolerantišką visuomenę, kad į ją norėtų atvykti žmonės. E, taip pat kai kuriuose kompromisiniuose pakeitimuose kalbame apie migrantų integraciją. Mes pabrėžiame, kad esminis aspektas yra kalbos mokėjimas, e, kuris galėtų pagerinti integraciją. Taip pat prieiga prie darbo rinkos, prie e, švietimo programų. Tai yra taip pat svarbus aspektai, kalbant apie sugebėjimą dalyvauti darbo rinkoje. Ir iš vienos pusės mes čia turėtume palaikyti migrantus, e, sukurti jiems galimybės e, dalyvauti atitinkamose programuose, E, tai yra aspektai, kuriuos mes pabandėme paliesti savo kompromisiniuose pakeitimuose. Taip pat mes pabrėžėme, kad visas, e, visa procedūra, kai žmogus iš trečiosios šalies atvyksta į ES, tai reikia pabrėžti, kad jo integracija prasideda ne tada, kai jisai atvyksta į ES, o tada, kai e, jo kilmės šalis atlieka pirmuosius parengiamuosius žingsnius, tai yra padeda e, žmogui pasirenkti e, tam savo darbui Europos Sąjungoje. Taigi parengiamasis darbas kilmės šalyje yra taip pat labai svarbus aspektas ir mes jį pabrėžiame. Taip pat e, akcentuojame, kad esminis dalykas kuris dažnai yra susijęs ir su tais neramumais, kurie, e, sus, kurie dabar vyksta Šiaurės Afrikoje, e, kad mes turime sukurti tokią situaciją, kad abi šalis iš jos pasipelnytų, kad e, sukurtume tokią situaciją, kad ne visi talentingi žmonės išvyktų iš savo kilmės šalių. Taip pat mes kreipiamės į komisiją ir prašome patikrinti, ar neįmanoma e, sukurti savanoriškos atvykimo, kompetitingų darbuotojų atvykimų sistemos. Ir idėja čia būtų e, tokia, kad galbūt ir mažos ir vidutinės valstybės e, galbūt taip pat norėtų dalyvauti e, savanoriškai tokiuose migracijos programuose. E, Taip pat mes žinome, kad trečių šalių piliečiai e, taip pat renka informaciją apie es valstybės narės, nes e, ir tokiu būdu jisai susiduria su 27 skirtingom teisės sistemoms, e, sistemoms todėl būtų labai svarbu sukurti tokią savanorišką sistemą. Taip pat mes kalbame apie nelegalių migrantų problemą, taip pat e, prieglopšių prašytojų e, problemas, taip pat reikia sukurti ir jiems galimybės, kiek įmanoma greičiau dalyvauti darbo rinkoje ir integruotis į visuomenę. Ir paskutinis aspektas, kuris nėra labai jau toks nesvarbus, jis kaip tik yra labai svarbus, tai yra socialinio koordinavimo aspektai. Ir mes žinome, kad yra daug dvišalių sutarčių šioje srityje, tačiau vis tik reikia siekti geresnio koordinavimo ES lygmenių, kad ES piliečiai, kurie e, gyvena trečiosiuose šalise, taip pat, kad ir jų situacija pagerėtų. Taigi tokie yra tie pagrindiniai aspektai, kuriuos mes bandėme įtraukti į savo kompromisinius pakeitimus ir e, tikiuosi, kad tai yra geras e, pagrindas mūsų diskusijoms ir taip pat yra geras dokumentas, kalbant apie migracijos politiką. Ačiū. Ce serait un objectif ambitieux, mais raisonnable. E, aišku, tai yra ambicingi tikslai, e, bet aišku, taip pat ir racionalūs tikslai. E, ponas Aretu, po to ponia Blinkevičių. Um, Pirmiausia, trumpai norėčiau padėkoti poniai Hirš už rimtą darbą, už gerą koordinavimą, rengiant pranešimą dėrybų metu kompromisiniai pakeitimai, man atrodo, teisingai nurodo, kaip reikėtų vertinti darbuotojus migrantus ir ekonominių ir socialinių požiūrių. Pranešime teisingai siūloma, kaip lengviau integruoti darbuotojus migrantus. Aš dėkingas už lankstumą dėl pakeitimo į į. Taip pat nurodoma, kaip migrantams lengviau susidoroti su konkurencinėmis problemomis verslo aplinkoje. Pranešimas pateikiamas labai laiku, nes baimės, įvairios baimės dėl darbo rinkos didėja šiuo metu. Tas baimės skatina žiniasklaida, sakyčiau. EPP pritarė šitam pranešimui. Pone Blinkevičiūtė dabar. Na ir pirmiausia, aš iš tikrųjų noriu nuoširdžiai padėkoti pranešėjai Nadė Kirš. Tikrai buvo labai toks geras, aktyvus, nuolatinis bendradarbiavimas. Ir svarbiausia, kad pranešėja iš tikrųjų ieškojo kompromisų tai tarp įvairių politinių grupių. Ir tas lankstumas ir įsiklausimas davė tą rezultatą, kad mes turim 35 kompromisus, iš esmės, kuriems mūsų SND frakcija tikrai galėtų pritarti ir pritars, kadangi, e, kadangi į, mūsų siūlymus, į, į, į mūsų siūlymus tikrai buvo atsižvelgta ir buvo įvertinta ir kadangi ponė pirmininkė prašė ilgai nešnekėti, nes iš tikrųjų mes vėluojam, tai aš gal tik apsiribuosiu keletą komentarų. Labai džiaugiuosi, kad mes kompromisiniuose sprendimuose e, pakeitimuose pirmiausia, sustiprinom tą aspektą, jog geriausia integracija e, yra per darbo rinką. Ir iš tikrųjų neretai migrantai iš trečiųjų šalių yra diskriminuojami, gaudami e, mažesnį atlyginimą, dirbdami nekokybiškom darbo sąlygom ir mes tą aspektą iš tikrųjų labai e, įtvirtinom ir atkreipim dar kartą valstybių narių dėmesį, kad tokios situacijos negali būti ES valstybėse, jeigu jinai įsileidžia trečiųjų šalių piliečius. Kitas aspektas labai svarbus kompromisiniuose sprendimuose e, - migrantų vaikai. Ar jie visą laiką turi kokybiškas, prieinamas švietimo paslaugas nuo, nuo pat mažų dienų tam, kad jie galėtų sėkmingai integruotis gyvendami ES valstybėse. Ir čia turi būti ir jiems tinkamos švietimo programos, ir tinkamai parengti E, darbuotojų, kurie dirba. Dar vienas aspektas, kur noriu paprašyti bendro pritarimo e, dėl, e, dėl migrantų šeimos narių teisės dirbti. Iš tikrųjų, čia kol kas, man rodos, nėra bendro sutarimo, tačiau mes su pranešėja randam kompromisą tame kad e, šeimos nariai, jeigu jie yra mūsų ES valstybėse, migrantų šeimos nariai lygiai taip pat turi teisę dirbti ir nebūtų tokia didelė našta mūsų socialinės apsaugos ir socialinės paramos sistemam, jeigu jie iš tikrųjų dirbtų, uždirbtų ir išsilaikytų. Todėl kolegas prašau irgi tokio bendro pritarimo šitam kompromisui. Na ir galiausiai galiu pasakyti, kad pradžioj pranešėjos Nadijos Kirš pasiūlytas e, sprendimas dėl e, taškų sistemos, vadinamos taškų sistemos lyg ir atrodė toks, na, nelabai priimtinas, tačiau mes ieškodami kompromiso radom tą bendrą sprendimą, jog tik prašydami Europos komisijos įvertinti tą taškų sistemą ir jos e, poveikį migracijos rautų valdymui, kad iš tikrųjų galėtume jį po to panaudoti. Taigi dar kartą ačiū pranešėjai ir ačiū už bendrą darbą ir tikiuosi, kad nubalsuosim. Merci, Jean Lambert. Thank you, President. I too would like to... Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai už konstruktyvų darbą rengiant šį pranešimą. Esu dėkinga už kompromisinių pakeitimų rengimą ir aš manau, kad Jie atitinka pilietinių laisvių komiteto parengtą nuomonę pagal 50 straipsnį, kur mums pavyko e, rasti labai gerą rezultatą rengiant e, tą nuomonę. Ir vienas pranešimas, papild, šis pranešimas papildo e, parengtą nuomonę ir atvirkščiai. Mes turėtume pabrėžti antidiskriminacijos aspektą. E, trečių šalių piliečių atžvilgių. Mums pavyko rasti pusiausviros, kolegos siekia rasti pusiausvirą tarp ES piliečių ir trečių šalių gyventojų. Taigi mes suprantame, kiek daug buvo sunkumų. Iš tiesų, pranešimas yra labai išsamus, detalus ir žiūrima į veiksmus, kurių imamasi kilmės šalyse Taip pat kalbama apie įdarbinimo agentūras, apie kvalifikacijų pripažinimą, kas yra esminis momentas siekiant, kaip galima geriau pritaikyti žmonių gebėjimus, nes ES dirba nemažai e, trečių šalių piliečių ir mes negalime prarasti jų turimų talentų, turime pasinaudoti jų įgytomis kvalifikacijomis. Taigi mūsų frakcija bus pasirengusi pritarti kompromisiniams pakeitimams ir turiu pasakyti, kad e, Pranešimas yra stiprus, tvirtas, išsamus, jame neignoruojamos problemos, priešingai bandoma ieškoti problemų sprendimo būdų. Sveikinu pranešėją, ačiū. Merci. Euh, Dėkoju. Daugiau pasisakyti norinčių nėra. Prašom, ponia. Ja, Dėkoju. Dar kartą norėčiau visiems padėkoti už puikų bendradarbiavimą ir kadangi mums tikrai trūksta laiko, galėčiau tiesiog dabar tik padėkoti ir pasakyti, kad mes parengėme gerą dokumentą, kuriame kalbame ne tik es, apie esamą situaciją ir apie praeitį, bet kalbame taip pat apie tai, ką galėtume padaryti ateityje, kad ES sukurtume svetingą kultūrą. Ačiū. Dėkoju. E, taigi, baigiame nagrinėti šį darbo atvarkės punktą ir dabar e, balsuosime dėl e, šio pranešimo rytoj mūsų posėdėje, o paskui kovo arba balandžio mėnesį šį, dėl šio pranešimo balsuosime plenarinėje sesijoje. E, kaip jau pra, minėjau pradžioje, kalbant apie šeštąjį darbo atvarkės punktą, ponė Cimer mane, kad nereiktų kalbėti apie kompromisinius pakeitimus. Tai reiškia, kad mes tiesiog dabar praleidžiame šeštą punktą ir nagrinėsime septintą, aštuntą, devintą, dešimtą ir vienuoliktą punktą bei 12 darbo atvarkės punktus, nes šią temą numatytos bendros diskusijos, jų bendra tema yra biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Euh, Taigi, e, tai būtų pirmosios diskusijos dėl nuomonių projektų, dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo jūs rasite visas tas nuomonės čia. Tai yra e, biudžeto kontrolės komiteto nuomonės. Pirmoji nuomonė susijusi su ES bendruoju biudžetu, trečiuoju skirsniumi komisija e, ir taip pat jos visos vykdomosios agentūros, jų biudžetai. Visų pirma, mes norėtume išanalizuoti, bendrai išanalizuoti e, situaciją, taip pat nurodyti klaidų lygį, taip pat reiktų pabrėžti e, įvairių priemonių e, veiksmingumą, kurios buvo naudotos. Todėl čia reikėtų taip pat patikrinti, kaip pavyko pasiekti įvairių ES tikslų, pavyzdžiui, ES strategijos ES 2020 tikslų, nes atrodo, kad šito tikslo dėje nepavyko pasiekti. Ir todėl mes e, labai apgailę staujame, kad nepaisant to, kad e, padidėjo lėšų EFSF ir e, nepaisant 2,5 e, nepaisant to, kad padidėjo lėšų, buvo dar nepervesti 2,7 e, milijonai eurų. Tai reiškia, kad visa sistema neveikia veiksmingai. Taip pat mes e, sveikiname tą faktą, kad 3,52 e, milijonai eurų buvo skirti papildomai techniniai pagalbai ir taip pat pro, užimtumo programai skirta mažiau lėšų negu, negu užimtumo politikai bendrai programai. Taip pat, e, kad eurės e, programai buvo, iš, programoje buvo išnaudota 24 procentai lėšų. Taip pat norėtume, kad komisija labiau pa, išanalizuotų, kaip naudojamos lėšos iš šito fondo. Ir aš tikiuosi, kad komisija e, mus e, palaikys čia dėl šio klausimo. Toliau antroji nuomonė. Joje kalbama apie ES agentūrų biudžeto įvykdymo patvirtinimą, galime konstatuoti, kad situacija yra tokia, kad dauguma agentūrų programų yra priderintos prie mūsų politinių prioritetų. Taip pat mes tikimės, kad agentūros bendradarbiau su Europos komisija ir su atsakingais komitetais rengdamos savo metinės programas, kad jų darbas iš tiesų būtų veiksmingas. Taip pat prašome komisijos, kad ji e, kiek įmanoma geriau panaudotų agentūrų darbą, taip pat geriau koordinuotų agentūrų bendradarbiavimą ir jų bendradarbiavimą e, su Europos komisija. E, tai jau vyksta, tačiau mes manome, kad šioje srityje reiktų dar patobulinti veiksmus. Mes taip pat norėtume, kad geriau būtų suderintos. E, su, suderinti tų agentūrų balansai, kad galėtume geriau pagerinti, pa, palyginti jų uh, E, veiksmingumą. Toliau kita nuomonė yra susijusi su e, CDFOP e, biudžeto įgymo patvirtinimu, tai yra Europos profesinio mokymo plėtros centro biudžeto įgymo patvirtinimas. Mes čia galime konstatuoti, kad ES 2020 strategiją pavyko gerai integruoti ir kad audito rūmai e, konstatavo patikrinę e, visas sąskaitas, kad jokių netikslumų tose sąskaitose nėra. Taip pat mes veikiname faktą, kad e, buvo taikytos įvairios stebėsenos priemonės, kad būtų tikrinama E, darbo programa. Taip pat tuo pačiu metu mes konstatuojame, kad reikia ir tolimesnių pagerinimų. Taip pat reikia e, atsižvelgti į tai, kad nuo, iš 2011 metų buvo atlikta 67 e, lėšų perkelimai iki metų pabaigos. E, taip pat konstatuojame, kad buvo anuliuota mažiau mokėjimų, tačiau taip pat apgailestavome dėl to, kad CDFOP iki šiol neturi direktoriaus. E, CDFOP skur, skundėsi, kad e, tai minima mūsų pranešime, tačiau aš nesu pasirengusi pakeisti šito e, pranešimo punkto. Manau, kad netgi kaip tik dar kritiškiau reiktų vertinti susidariusią situaciją ir netgi e, turėtume kreipti didesnį dėmesį į šią situaciją negu praeitie, nes tikrai ta situacija yra netoleruotina ir niekas nesikeičia. Ir nesvarbu, kas už tai atsakingas. Toliau kita nuomonė yra susijusi su e, fondu ETF. Čia taip pat mes atsižvelgėme į audito rūmų pastabas. Sąskaitos e, buvo tvarkomos teisingai, jose klaidų nebuvo. Taip pat sveikiname tą faktą, kad šita agentūra suvaidino svarbu vaidmenį po arabų pavasario įvykio. Manau, kad tai ag, ta agentūra, kuri tokį, tarsi bandė tiesti tiltus ir tokiu būdu e, ES geriau galėjo vykdyti savo politiką ir geriau panaudoti e, savo finansinės lėšas po šių svarbių politinių įvykių. Penktojoje nuomonėje kalbama apie Europos e, fondo skirto Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros biudžeto įvykdymo patvirtinimui. E, ši agentūra veikia Bilbao. Mes sveikiname šios agentūros įnašą į e, darbo saugą ir sveikatos apsaugą, tačiau tai ne visuomet automatiškai reiškia, kad komisija ir toliau įgyvendina savo darbo saugos ir sveikatos apsaugos strategiją, tačiau audito rūmai nustatė, kad ir šios agentūros ataskaitos buvo tvarkomos tvarkingai, juose nėra klaidų, e, tai yra sąskaitos buvo tvarkomos tvarkingai ir todėl mes džiaugiamės e, tuo e, ir Taip pat džiaugiamės tuo, kad tik 4 procentai e, mokėjimų buvo anuliuoti, o iki 2011 metų buvo anuliuoti 8 procentai sąskaitų ir e, agentūros biudžetas dabar bus didesnis 0,8 procento negu ankstesniais metais. Na ir galiausiai paskutinė nuomonė, e, tai yra nuomonė dėl dėl gyvenimo ir darbo kokybės fondo, biudžeto įvykdymo patvirtinimo. E, e, šios agentūros darbo vieta yra Dublinas ir mes e, čia sveikiname tai, kaip šis fondas ar šita agentūra savo darbo programą priderino prie dabartinės situacijos, prie dabartinės krizės Taip pat sveikiname tą faktą, kad, e, kad įvyko tas e, politinių veiksmų harmonizavimas ir kad dabar atsiranda galimybė kad, da, kad 2010 metų komisijos programa buvo priderinta prie krizės poveikio darbo ir gyvenimo sąlygoms ir kad čia buvo analizuojama, kaip galima e, pagerinti viešojo sektoriaus ir, veiklą ir kaip būtų galima pagerinti darbo rinkos sąlygas. Taip pat čia buvo tyrinėjimo struktūrinės problemos. Taip pat mes siūlome pasveikinti tai, ką audito rūmai nustatė. Audito rūmai čia nerado jokių klaidų ar netikslumų sąskaitų tvarkime. Tuo mes džiaugiamės ir taip pat atkreipėme dėmesį į tai, kad audito rūmai konstatavo, kad e, visos e, sąskaitos, visi pavedimai, viskas buvo tvarkoma labai skaidriai Taigi manau, kad pristačiau visas šitas nuomonės. Atrodo, kad aš čia kalbėjau labai formaliai, tačiau vis tik norėčiau paprašyti komiteto narių E, nagrinėti šitas nuomonės taip kaip ir kitas mūsų komiteto nuomonės. Jos tarsi yra formalios, tačiau vis tik tai mes turime turėti omenyje, kad biudžeto vykdymo e, patvirtinimo procedūra yra labai svarbi procedūra ir kad mes turime ir toliau stebėti, kaip agentūros naudoja savo lėšas, dėl to, kad agentūrų veikla yra svarbi mūsų, e, mūsų veiklai. Taip pat dabar sutiksiu žodį ponui Ori, po to poniai Bauer. Dėkoju, ponė pirmininkė. Egyetértünk az elhangzott. Pirmiausia, dėl trečio skyriaus. Manytume, kad e, tie nurodyti instrumentai priemonės yra svarbios. reikia keisti praktiką. Sistemoje sukasi labai didelės lėšos, bet labai blogai, kai prieinamos lėšos, turimos lėšos, lėšos nepanaudojamos ir socialinėme fonde, ir eures. Štai koks didžiulis trūkumas Žmonės skundžiasi, sako, ir turimų pinigų neišleidžiame. Kodėl prašoma dar papildomų lėšų, jei neišnaudojamos turimos? Labai gerai, kad jūs tą problemą pa, e, pabrėžite pranešime. Lėšos asignuotos, bet neišleistos. Štai tokia problema. Aš pritariu ir kitiems pareiškimams. Visose agentūrose yra panašių problemų. Ypač SEDEFOP agentūra netinkamai planuoja savo išlaidas. metų pabaigoje atliekami mokėjimai. Taigi tai yra netinkamo planavimo problema. Ir vis tik nežinau, ar tikrai galima tikėti audito rūmais, kad visa, visose, visos sąskaitos buvo tvarkomos tvarkingai. E, kalbant apie agentūrą veikiančią turinę dėl Europos profesinio mokymo ar apskritai dėl Europos mokymo, norėčiau atkreipti dėmesį į keletą svarbių aspektų. Iš tiesų susidaro įspūdis, kad mokėjimų situacija. E, ne visuomet yra e, gera. Vengrijos vyriausybė e, negalėjo susitarti su Turino agentūra ir manau, kad vis tik tai būtų gerai, jeigu būtų kažkokia, kažkoks pagrindų susitarimas, kuriuo galėtume e, remtis ir galėtume e, ir tada galėtų šalis geriau susitarti ar susikalbėti. Toliau e, darbo saugos, e, darbuotojų saugos ir sveikatos e, agentūra kalba vietoj 4 procentų anuliuotų mokėjimų dabar yra 8 procentai, tai mes priimame domen, tačiau manau, kad šį punktą turėtume kažkaip griežčiau suformuluoti, dėl to, kad tai nėra ta praktika, kurią e, mes e, norėtume pratesti ir ateityje. Manau, o šiaip, kad jūsų nuomonė yra tikrai teisingai parengta ir mes ją galime palaikyti. Ačiū. Merci, Dėkoju. Toliau Edith Bauer. Much, uh, like for, uh... Ačiū Jums už Jūsų nuomonės. Manau, kad galime būti patenkinti agentūrų darbu, palyginti su kitais komitetais. Dėl Bilbao agentūros norėčiau užduoti klausimų. Atkreipsiu jūsų dėmesį į trečią punktą. Prašyčiau patikslinimo dėl to, kas vyksta Galbūt tai vertimo raštu problema. Keturių kalbų versijas perskaičiau ir radau tris skirtingas formuluotės. Tai neaišku, man visiškai neaišku, kokia tikroji mintis tame punkte, prašyčiau patikslinti. Ir Antras mano klausimas apie Bilbao agentūros, OŠA agentūros patalpas. Jų nuosavybė buvo neaiški. Kažkokių neiškumų buvo dėl patalpų Bilbao. Noriu paklausti, gal jau situacija išspręsta į gerąją pusę. Uh, right. Panas Benjon. Ačiū. Aš skaitau ponios Harkin pastabas, nes ji turėtų reaguoti šiuo metu į Paulo Kamerono pasakytą kalbą. Taigi ji norėtų padėkoti pranešėjai ir ji turi keletą pastabų ir keletą klausimų dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo, dėl bendrojo biudžeto. Kodėl e, mažėja eurės suvartojimo dydžiai ir ką reikėtų keisti, kad tokios tendencijos būtų pakeistos. Dėl SEDEFOP. Pone Harkin e, džiaugiasi atsakymu pateiktų audito e, rūmams, ypač dėl e, perkelimų antrajame skirsnyje. Trečia, dėl Eurofound. Ja tenkina atsakymas, ypač dėl pokalbių kriterijų nustatymų, dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo. Atsiprašau dėl darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros, jie tenkina atsakymas, taip pat ir sako, kad tam tikri skirtumai tarp delegacijų buvo išspręsti. Dėl mokymų ji taip pat pateikia e, džiugę nuomonę dėl audito rūmų pastabų ir dėl agentūrų 2011 metų biudžeto vykdymo. Ji mano, kad reikia geriau pasitelkti agentūrų turimus gebėjimus, e, rengiant metinę augimo e, strategiją. Ačiū. Merci beaucoup. Dėkoju. E, prieš atsakydama į kalbėtojų užduotus klausimus ir pastabas, noriu paklausti, ar yra norinčių pasisakyti. Jeigu ne, suteiksiu žodį komisijos atstovui, direktoriui. Pone pirmininkė, parlamentarai, dėkoju už galimybę e, kalbėti šiame komitete dėl 11 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Komisija džiaugiasi, kad taryba nusprendė įgyvendinti naują skyrių skirtą užimtumų ir socialiniams aspektams. Tai yra labai svarbi biudžeto dalis tai leidžia mums geriau įvertinti finansų valdymą. 2011 metai patvirtino ankstesnių metų tendencijas. Dabar e, sumos yra nustatytos mažesnės. Aš noriu pabrėžti tris elementus, kurie prisidėjo prie teigiamų rezultatų. Pirmiausia, užimtumo griežta politika e, yra nustraukiamas lėšų teikimas, kai yra nustatomos silpnosios pusės, toliau su Europos parlamentu e, mes imamės konkrečių veiksmų, kurie atneša teigiamus rezultatus. Ir trečia, e, e, yra programos susijusios su aukšta rizika. Taigi mes pasiekėme gerų rezultatų, mokėjimų lygis išaugo lyginant su 2010 metais mokėjimai pasiekė 10,4 milijardus. ESF gavo paraiškų, kurios siekia 2,7 milijardus. Ta suma turi būti perkelta ir išmokėta 2012 metais. Komisija mano, kad maža klaidų norma 7-11 metais buvo susijusi su darbuotojų skaičiumi. 2011 metais daugiau negu 15 milijonų e, žmonių gavo naudos iš ESF paramos ir tai rodo, kad ESF yra labai svarbi priemonė sprendžiant socialinę ekonominę krizę. Mums reikia išlaikyti stiprų ESF ateityje, mums reikia siekti gyventi Europo 2020 strategijos tikslus, užtikrinti socialinę politiką, užimtumą ir kitus aspektus. Daugiau negu 90 procentų E, biudžeto yra paremta šiems strategijos tikslams pasiekti. Noriu pasveikinti Jūs, pateikus tokias rekomendacijas ir mes siekime bendro, gero bendradarbiavimo ir toliau ateityje su Jūsų komitetu. Ačiū Jums už dėmesį. Esu pasirengęs atsakyti Jūsų klausimus. Uh, bien, uh, uh... Kągi, jei daugiau pastabų komentarų nėra, Aš pasistengsiu apibendrinti tai, kas buvo išsakyta. Pone Eta, aš nenoriu nuskambėti kažkaip negražiai, nemaloniai. Reikia atsakyti į klausimus. Jūs uždavėte tris klausimus. Jūs e, ir apie komisiją kalbėjote savo pasisakymę. Pone Harkin uždavė kelis klausimus. Ji klausė, ar komisija e, pasinaudoja agentūrą atliekamą veiklą atlikdama metinę augimo studiją. Taip pat buvo užduotas klausimas dėl 15 punkto pateikto auditorumo ataskaitoje dar nebuvo sudarytas sustarimas dėl būstinės. Jūs neatsakėte į šį, į šį klausimą ir jūs taip pat neatsakėte į kitą klausimą susijusi su SEDEFOV direktoriaus įdarbinimu. Taigi jūs neatsisakėte į šiuos klausimus, iš dalies atsakėte į kitus klausimus susijusius su kreditais. Taip pat buvo užduotas dar vienas klausimas. Jis yra susijęs su, su darbuotojų sveikatos ir saugos agentūra. Taigi buvo iškelti šie penki klausimai. Jie yra labai svarbus, jie turi būti atspindėti biudžeto vykdymo patvirtinimo nuomonėse. kurias tvirtins komitetas. Aš siūlau visą tai atspindėti, rengiant pakeitimus nuomonių projektams. Mes galime pateikti pakeitimus iki sausio 30 dienos ir visiems kolegoms, kurie pasisakė, noriu pasakyti, kad iš esmės aš jiems pritariu. Pirmiausia, dėl agentūrų darbo dėl to, kad į jų rezultatus reikėtų atsižvelgti, rengiant metinį augimo tyrimą dėl Bilbao agentūros, dėl SEDEFOP direktoriaus pareigybės, taip pat ir dėl EURES fondų lėšų panaudojimo. Taigi mes galime teikti pakeitimus iki sausio 30 dienos, iki 12 valandos ir vasarį mes balsuosime dėl šių nuomonių. Biudžeto komitetas taip pat balsuos. Mes baigiame nagrinėti šį klausimą. Ir 12 darbo atvarkės punktas, labai trumpai, nes vėliau pas mus atvyks ministrai. Aš norėčiau E, kalbėti apie 13 darbo atvarkės klausimą, tai yra žodinį klausimą. Tai yra klausimas, į kurį yra atsakoma žodžiu. Griežto taupimo politikos poveikis neįgaliųjų gyvenimo sąlygoms. Ji pateikė GUE frakciją. Ir iš esmės užimtumo komitetas pritarė tokio klausimo teikimui. Dėl šio klausimo, kurį atsakoma žodžiu teksto. Čia kalbama apie, apie tai, kaip kaip tau, griežta taupimo politika paveikė šią gyventojų grupę ir todėl yra prašoma, kad komisija išanalizuotų situaciją ir atkreiptų į ją dėmesį. Taip pat šiame klausime žodžiu yra kalbama apie tai, kad yra labai svarbu, kaip komisija įgyvendins neįgaliųjų e, žmonių strategiją. Taip pat e, yra konstatuojama, kad e, remiantis jungtinių tautų konvenciją e, dėl žmonių su negale, Europos komisija taip pat turi tam tikrų įsipareigojimų. Ir taip pat norėčiau čia dar pridėti dar vieną papildomą klausimą. Čia norėčiau paklausti, kaip komisija įgyvendina Europos parlamento rezoliuciją kuri buvo parengta e, pagal mūsų kolegos Adam Kozak e, pranešimą. Ir tam, toje rezoliucijoje buvo kalbama taip pat apie Europos komisijos strategiją, bet kadangi turime e, rezoliuciją Europos parlamento šią temą, tai tikriausiai paduod, užduodant klausimą žodžiu reiktų ir pats paminėti šitą rezoliuciją. Ar yra klausimų? Thank you very much. Uh, thanks for having this. Ačiū. Dėkuoju, kad įtraukėte šį klausimą į darbo atvarkę. Aš pritariu tam, kad reikėtų daryti nuorodą e, žodinėme klausime į parengtą nuomonę. Pirmiausia, aš norėčiau e, padėkoti tiems e, žmonėms, kurie dirba šioje srityje, kurie taip stengiasi įtraukti šį klausimą į darbo tvarkę. Mūsų komitetas ir apskritai visas parlamentas šiuo metu dabar susiduria su e, taupimo priemonėmis ir jų poveikiu apskritai gyventojams, taip pat gyventojams su negale. Mes žinome, kokie yra jaunimo nedarbo skaičiai, apskritai koks didelis yra nedarbo lygis. Bet aš manau, iš esmės labai teisinga yra atkreipti dėmesį į neteisingą taupimo politikos poveikį asmenims su negale. E, yra labai gera ataskaita, e, kuri buvo parengta Europos fondų centro praėjusiu metu pabaigoje. Ten kalbama apie tai, kokį poveikį žmonėms su negale padarė taupimo priemonės. Vienas iš penkių žmonių, 25 ir daugiau procentų žmonių susiduria su rizika atsidurti skurde. Šioje ataskaitoje taip pat yra kalbama, kad yra sumažintoms išmokos tarp 5-8 procentų Graikijoje beveik 40 e, procentų biudžeto išlaidų sumažinimus atsiliepia socialinių paslaugų tiekimui. E, taip pat Junktinėse karalystėje buvo jaučiamas didelis e, poveikis, yra sumažinami uh, dienos paslaugų centrai įvairios institucijos negauna pakankamai lėšų, kad galėtų išgyventi, darbuotojų skaičius yra mažinamas, asmenims dirbantiems ir teikiantiems pagalbą, neįgaliesiams atlyginimai buvo sumažinti. Taigi asmenys su negale e, ir vyresnio amžiaus asmenys tikrai nukentėjo. Kalbant apie krizę, reikia pasakyti, kad buvo sumažinta parama nepriklausomam žmonių su negale gyvenimui. Tai yra labai regresyvus žingsnis. Mes buvome pasiekę pažangos, siekdami nepriklausomo gyvenimo teisų užtikrinimo, dabar dėje žengėme atgal. Taikome taupimo priemonės, taupome apskritai E, sumažiname lėšų skirimą trumpalaikėje perspektyvoje, tačiau ilgalaikėje perspektyvoje tai turės iš tiesų didelį poveikį, nes valstybė e, turės e, mokėti už senos stiliaus teikiamas paslaugas. Junktinėje karalystėje buvo Remplo atvejis žymus iškilęs. Aš manau, kad šis klausimas yra nepaprastai svarbus tiek komisijai, tiek ir mums. Parlamente reikia tokių diskusijų. Aš nepritariu tai logikai, e, kuriai sakoma, kad reikia dalintis tomis nelaimėmis. Neįgalus asmenys, taip pat pažeidžiamos asmenų grupės neturėtų sumokėti krizės už bankų, neturėtų sumokėti kainos už bankų krizę, už ekonomikos krizę. Ir galiausiai noriu pasakyti, kad svarbu aptarti šį klausimą parlamento viduje. Už parlamento sienų vyksta labai svarbių dalykų. Pirmininkė nutraukė kalbėtoje ir suteikė žodį ponui Kozak. Mes turime laiko labai mažai, kadangi netrukus pas mus atvyks ministrai, o vėliau suteiksiu žodį Jean Lambert. Ačiū. Aš pasistengsiu kalbėti trumpai. Visiškai aišku, kad mūsų komiteto para, e, pareiga pritarti šiam klausimui, į kurį atsakoma žodžiu. Aš džiaugiuosi, kad komiteto pirmininkė sako, kad šis klausimas jau yra svarstamas. Mes patvirtinome pranešimą, kuris buvo skirtas šiam klausimui aptarti. Pranešime buvo siekiama pateikti rekomendacijų Europos komisijai. Ir mes manome, kad dabar e, toks kelias yra tinkamiausias. Kaip žinia, egzistuoja Junktinių tautų konvencija dėl neįgalių asmenų teisių ir ją, jos būtina paisyti. Aš turiu tris pasiūlymus. EPP siūlo pridurti dar vieną klausimą. E, mes norime paklausti dėl kliūčių panaikinimo Aš kalbu apie prieigos kliūtis. Kitai žodžiais tariant, neįgaliems asmenims turi būti suteikta galimybė prieigai. Toliau dėl socialinio fondo. Komitetas norėtų, kad fondo lėšos būtų naudojamos racionaliau ir mes tikimės, kad e, panaudojimo procentas bus didesnis ateityje. Ir trečias mūsų klausimas būtų susijęs su statistiką. Mes kažkaip tą pamirštame. Nepamirškime, kad statistika, kalbant apie žmonės su negale, turi būti tiksli. Per ateinančius septynerius metus e, statistikos duomenims reikėtų skirti prioritetinį dėmesį. EPP visiškai pritarė šiems papildomiams klausimams, ypač klausimų dėl prieigos. Ačiū. Dabar ponė Lambert, vieną minutę, nes jau atvyko ministrai. Uh, thank you, President, and yes, we're happy. Ačiū. Mes galėsime pritarti žodiniams klausimams ir tiems dalykams, kuriuos paminėjo kai kurie nariai ir organizacijos. Tai tuos pasiūlymus galima įtraukti, pavyzdžiui, prieiga prie, prie priežiūros EPP pasiūlymai dėl kliūčių susijusių su prieiga. Tai yra labai svarbus pastebėjimas. Galime prikurti įvairiausių politikų, tačiau jeigu žmonės negali pasinaudoti tą prieigą, negali pasinaudoti transportu, tai vadinasi visa mūsų politika liks tik tai popieriuje, o praktiškai nebus gyventa. Uh, Mano frakcija, kaip sakiau, pritars žodiniams klausimams. Ačiū. Dabar noriu pasveikinti Airijos ministrus, kurie atvyko čia į posėdį. Ponas Serkas, trumpai noriu pasakyti, pirmininkė, mes pritarėme šitai iniciatyvai. Pačiu laiku jį pateikta. Matome katastrofiškas pasiekmes tos taupimo politikos ir valstybėse narėse. Ir ta politika smogia silpniausiams grupėms. Tikras skandalas. Komisija ne tik neužkerta kelio šitam efektui, bet komisija tiesiog greuna visą likščiolinį darbą, visą likščiolinę politiką skirtą neįgaliesiems. Tai socialinė katastrofa. Mes negalime jai pritarti. E, ir tikimės kažkokio sprendimo. Pirmininkė. Na, koordinatoriai sutarė, kad tai žodinis klausimas, o ne rezoliucija. tai žodinis klausimas, kurį mes perduosime plenarinės sesijos svarstymui, bet be rezoliucijos. Juk šitaip susitarė koordinatoriai. Galbūt jie ir persigalvojo, bet toks buvo jų sprendimas. O mes dabar išnaudojame laiko limitą E, žodiniam klausimui. Pakeitimus galite pateikti iki vasario 5 dienos 12 valandos. Aš turiu minį pakeitimus dėl šio žodinio klausimo. Siūlyčiau pasisakyti apie tai, kaip komisija atsižvelgia į mūsų darbą, į mūsų indėlį. Balsuosime vasario 21 dieną, o plenariniam posėdžiui perduosime balsavimui kovo arba balandžio mėnesį. Turėjome dabar padirbėti su 21 darbo turės klausimu, bet netvyko ponas Bulan, taigi perkelime tą klausimą į dienos pabaigą, o dabar 14 klausimą. Apsikeisime nuomonėmis su trimis Airijos ministrais. Jie dirba užimtumo ir socialinių reikalų srityje. tokia mūsų darbo tvarka, kad aš suteiksiu žodį visiems trims ministrams. Prašyčiau jų neviršyti kalbėjimo laiko, tai yra 7-10 minučių. Po to nariai norėtų užduoti klausimų. Prašyčiau ministrų papasakoti, kaip skirtingos ministerijos yra pasidalyjusios kompetencijas tai svarbu užduodant klausimus. Pirmasis ministras yra Regent Bruton, užimtumo verslo ir inovacijų ministras. Jis yra atsakingas už e, augimo e, politiką, iniciatyvą e, ir tai susijęs su pono Serkas klausimu. Toliau ministrė Joan Burton socialinės apsaugos ministerija, ji rūpinasi jaunimo, neturtingų žmonių klausimais. Ir toliau ministras Kenan, švietimo ir gebėjimų ūkdymo ministras, jį pavaduoja sekretorius, jo ministerijai tenka didžioji finansavimo dalis tokiems klausimais e, kaip profesinis mokymas, Europos socialinis fondas, e, prisitaikymo prie globalizacijos fondas. Beje, noriu paminėti, kad mes vyksime vasario pradžioje į Airiją mūsų delegacija. Tad e, galėsime ten toliau pratesti diskusiją. O dabar noriu pasveikinti ministrus, palinkėti jiems geros dienos ir suteikti žodį ponui Bruton. Ačiū pirmininkė. Man didelė garbė dalyvauti šitame susitikime ir kalbėti Europos parlamento nariams, nes pagal Lisabonos sutartį jūsų svarba padidėjo demokratinėme procese. Taip pat noriu pabrėžti, kaip svarbu įtraukti nacionalinius parlamentus į jūsų diskusijas apie socialinius klausimus, užimtumą ir taip toliau. Jūsų komiteto nariai pareiškė susirūpinama dėl to, kad pernelyg daug dėmesio vyriausybės kreipia taupimui. Mano vyriausybė labai džiaugiasi tuo pasikeitimu nuo taupimo į e, darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimo skatinimą. Tai labai svarbi tema ir tai svarbi tema Airijos pirmininkavimui. Stabilumas, ekonomikos augimas ir darbo vietos. ES turėtų dėl to tapti konkurencingesnė. Tai nauda ir darbuotojams, ir vartotojams, ir verslui. Tai pagrindas mūsų pirmininkavimui. Strategija 2020 yra modelis e, Europos semestrui valstybės narės gali, gali dirbti kartu ir siekti bendrų ekonominių tikslų. Jūsų komitetas teisingai pabrėžė, kad e, užimtumo e, socialinės ir biudžeto priemonės turi būti įgyvendimos kartu, nes taip mes galime atgaivinti ekonomiką. Aš džiaugiuosi jūsų darbu įgyvendinant Europos semestrą. Airija pirmininkaudama būtinai pasistengs įtraukti tai į diskusijas. Mes taip pat norėtume sustiprinti užimtumo ir socialinės politikos tarybos indėlį, taip pat ES makroekonominės valdysenos struktūrų vaidmenį. Tarybos darbo grupėje mes aiškinamės tam tikrus techninius klausimus dėl programos, dėl socialinių pokyčių ir inovacijų. Triologas turės vykti E, vasario mėnesį. Žinau, kad yra nesutarimų tuo klausimu ir teks mums siekti kažkokio e, kompromiso dvasios. Mes bandysime e, apsaugoti darbo vietas, turime užtikrinti darbuotojų teisę keliauti iš vienos valstybės į kitą darbo tikslais. Mes taip pat neturime suprastinti darbo standartų, nes tai iškreiptų konkurenciją. Tuo tikslu mes įgyvendinsime įvairių priemonių. Airija pirmininkaudama aktyviai įgyvendins e, teisinius pasiūlymus dėl direktyvos dėl darbuotojų stažuočių, taip pat e, dėl to, kad reikia užkirsti kelią darbuotojų pažeidžiamų grupių išnaudojimui Tikimės, kad šitose srityse pasieksime pažangos. E, taryboje dėl dviejų straipsnių kyla problemų. Tai yra 12 straipsnis bendroja atsakomybė ir 9 straipsnis nacionalinės priežiūros priemonės. Aš raginčiau, kad jūsų komitetas kuo anksčiau paskelbtų savo nuomonę, nes tai taptų gairėmis mums taryboje. Airijos tikslas yra susitarti iki mūsų pirmininkavimo pabaigos ir mes aktyviai tarsime su jūsų pranešėjų, šešėliniais pranešėjais, kad užtikrintume tarybos ir parlamento susitarimą dėl šito dosie. Laisvas darbuotojų judėjimas yra viena iš ketvirtųjų laisvių, tuo grindžiama bendroji rinka. Mes dirbsime toliau, kad kurtume bendrąją rinką, pateiksime pasiūlymus skatinti darbuotojų judumą. Daugelis darbuotojų dar nežino, kokios jų teisės ir pareigos. Ir komisija teikia naują teisinį pasiūlymą skirtą apsaugai nuo diskriminacijos. Jis skirtas darbuotojų judumui skatinti. Taip pat komisija dirba su naujomis teisinėmis iniciatyvomis skirtomis jūrininkams. Airija nori pasiekti pažangos dėrybose su parlamentu dėl pasiūlymo, dėl sveikatos ir saugos reikalavimų darbuotojams sąsojų su elektromagnetiniais laukais. Parlamentas ir taryba gerokai jų pozicijos suartėjo ir čia reikia padėkoti buvusiams pirmininkamsiams valstybėms. Trialogas vyks vasario mėnesį ir tikiuosi, kad susitarsime dėl skirtumų bei pateiksime pasiūlymą e, airijos, dar, dar airijai pirmininkaujant. Tai bus naudinga darbuotojams visoje Europos Sąjungoje. Mes toliau dirbsime su kitais komisijos pasiūlymais tiems darbuotojams, kurie dirba su pavojingomis cheminėmis medžiagomis. Tai svarbus klausimas, nes svarbu užtikrinti, kad direktyvos nepasentų techninių požiūrių. Taigi, tikimės, kad parengsime pasiūlymus tose srityse trialogui. Aš pritariu jūsų komitetui, kad šita krizė sukėlė ekonominį neigiamą poveikį valstybės narėse, tačiau tai neturėtų tapti pretekstu mažinti e, darbuotojų sveikatos apsaugą ir saugą darbo vietose. Airija toliau dirbs su direktyva dėl vienodo traktavimo, nediskriminuojant dėl lyties, religinių įsitikinimų ir taip toliau. Taip pat dirbs su teisės aktus skirtų neįgaliesiems ir senyvo amžiaus žmonėmis. Airija nori sustiprinti ES ryšius su TDO Mes džiaugiamės jūsų komiteto susidomėjimu e, mūsų santykiai su TDO. Mes įtrauksime valstybės narės ir tarptautinius socialinius partnerius į mūsų darbą su TDO. Susitikimas vyks Osle E, balandžio mėnesį, taip pat Ženevoje birželio mėnesį. Ačiū pirmininkė uždėmesi. Dėkoju. Dabar leiskite man suteikti žodį Joan Burton, socialinės apsaugos ministrai. Ačiū, ponė pirmininkė. Man didžiulė garbė dalyvauti šiame posėdėje. Aš esu socialinės apsaugos ministrė. Airijoje, taigi mano vaidmuo yra gan platus. Aš esu atsakinga už tokius klausimus, kurie tradiciškai yra laikomi e, socialiniai, socialinė apsauga ir socialinė įtrauktis. Aš taip pat esu atsakinga už tai, kad nedarbiai, bedarbiai e, turėtų pačias geriausias galimybės grįžti į darbą, pasinaudodami plačiamis aktyvavimo priemonėmis, mokymo ir stažuočio programomis. Mes Airijoje keičiame galiojančią sistemą žmonės gaunantis e, pajamų pagalba įgyja galimybę grįžti į švietimo sistemą, į darbo rinką ir įgyti patirties. Airijos pirmininkavimo metu aš kreipsiu ypatingą dėmesį šiems klausimams EPSCO taryboje. E, mano darbas pirmininkavimo metu metu e, bus sukviesti užimtumo ir socialinių reikalų ministrus į Dubliną e, šių metų vasario mėnesį. Ten įvyks neformalus ministrų susitikimas. Pagrindinė susitikimo tema bus parama žmonėms ieškant darbo. Ypatingas dėmesys bus skiriamas jaunimo nedarbui. Taip pat bus svarstomas garantijų jaunimui klausimas. Ir aš žinau, kiek e, komiteto pirmininkė ir įvairūs komiteto nariai pasidarbavo siekdami pagerinti padėtį. Aš tikiuosi, kad diskusijos šiame neformaliame sustikime dėl jaunimo garantijų tik papildys formalesnės Bruselėje vykstančias diskusijas ir aš tikiuosi, kad dokumentas bus patvirtintas kaip galima greičiau. Aš džiaugiuosi, kad komiteto pirmininkė priėmė kvietimą atvykti į Dubliną šiam neformaliam susitikimui. Šiame susitikime taip pat bus kalbama apie viešojo užimtumo paslaugas Europoje, apie įgūdžius, apie bedarbių šeimas, apie vyresnių moterų įsitraukimą į darbo rinką. Taip pat bus kalbama apie susitikimus su socialiniais partneriais ir e, bus kalbama apie socialinę platformą Europos lygių. E, dabar norėčiau perėti prie oficialios tarybos programos Vienas iš mano prioritetų yra rekomendacija dėl garantijų jaunimui. Europa turi reaguoti į grėsmę, kurią kelia aukštas nedarbo lygis. Grėsmė ypač jaučiama tarp jaunimo. Žalojantis jaunimo nedarbo padariniai mus lydės dar dešimtmečius, jeigu mes nesimsime skubių veiksmų. Ir nedarbo statistiniai duomenys eurozonoje ir Europos valstybėse narėse iš tiesų mus labai išblaivo, kalbant apie jaunimo nedarbo lygį. Mes esame pasirengę ieškoti sprendimo dėl šio dokumento kaip galima greičiau. Siekdami kompromiso mes pripažįstame, kad reikės atsižvelgti į skirtingas pozicijas, kadangi valstybių narių pradinė padėtis yra skirtinga, valstybių narių institucinė sąranga skiriasi, taip pat valstybių narių darbo rinkų dalyvių gebėjimai skiriasi, bei žinoma, valstybės narės yra apribotos ir susiduria su finansiniais ir biudžetiniais suvaržymais. To negalima bus pamiršti. Galiausiai mes norime, kad valstybės narės įsipareigotų imtis veiksmų įgyvendinti tokias garantijas, kad būtų galima pasiekti apčiopiamų rezultatų. Mes taip pat, kaip aš ir sakiau, džiaugiamės parlamento susidomėjimu šio klausimu, parlamento pasišventimu spręsti šį klausimą. Buvo priimta ne viena rezoliucija, visiškai neseniai Strasbūre, praėjusi pirmadienio vakarą vyko diskusijos. Parlamentas turbūt žino, kad yra pateiktas pasiūlymas priimti tarybos rekomendaciją ir tokia rekomendacija nebus teisiškai privaloma ir saistanti valstybėms narėms. Tačiau pirmininkaujantis šalis nori, kad valstybės narės įgyvendintų jaunimo užimtumo tikslus ir jaunimo užimtumo politiką ir kad tokia politika būtų gyventinama siekiant e, kuo geresnės e, ir didesnės naudos jaunimo, jaunimui. Mes laukiame parlamento rengiamo klausimo šiuo klausimu, kuris galės prisidėti prie tarybos rengiamo rekomendacijos teksto. Dėl Europos pagalbos labiausiai nuskriaustiems e, ar nepasiturintiems fondo. Kaip žinia, komisija yra pateikusi pasiūlymą dėl naujos pagalbos labiausiai nepasiturintiems sistemos. Airija, kaip pirmininkaujantis šalis, sieks sutarimo taryboje ir parlamente, kad šis reglamentas būtų įgyvendinamas nuo 14 metų sausio 1 dienos. Žinoma, finansavimo lygis priklausys nuo to, kai bus deramasi dėl daugiametės finansų programos. Kadangi e, ši programa seka ES maisto pagalbos programą, e, Šiame pasiūlyme yra kalbama ne tik apie pagalbą maistų, jame yra reikalavimas, kad institucijos teikiančios pagalbą turėtų sutelkti dėmesį į socialinę integraciją. Pirmininkaujantys šalis yra įsipareigojusi dirbti su taryba, dėrėtis ir bendradarbiauti su parlamentu, kad būtų galima priimti sprendimą kaip galima greičiau. Visos mūsų socialinės apsaugos sistemos susiduria su iššūkiu, kuri kelia senėjimas. Reformos, kurias planuoja valstybės narės, žengia tokia kryptimi, siekiama plėtoti papildomas schemas. Todėl labai būtina skubiai užtikrinti, kad taisyklės reguliuojančios tokių schemų taikymą, pagalbos schemų taikymą užtikrintų darbuotojų laisvą judėjimą. E, direktyvoje yra kalbama apie papildomas pensijų teises. E, čia kalba eina apie portabilumo direktyvą, ji buvo pasiūlyta prieš keletą metų. Įvairios pirmininkančios šalis dėjo intensyves pastangas siekiant sutarimo taryboje šio klausimu. Airija, kaip pirmininkantys šalis, sieks paramos, nepaisant sunkumų, su kuriais buvo susidurta iki šiol, ypatingai dėl to, kad reikia, taip labai reikia šios direktyvos judumas darbo rinkoje dabar yra kur kas svarbesnis, atsižvelgiant į ekonomikos krizę, apie nedarbo lygį ir apie pusiausviros ne, nebuvimą, kalbant apie užimtumo galimybės ES. Papildomos pensijos įgyja vis daugiau svarbos tiek relatyve, tiek nominale prasme daugelį ES šalių, todėl šios pensijos yra labai svarbios, kalbant apie darbuotojų laisvą judėjimą. Aš žinau, kad parlamentas 11 metų sausio mėnesį patvirtino savo rezoliuciją kurioje sakoma, kad valstybės narės turėtų veikti, e, spręsdamos pensijų portabilumo klausimą. Atsižvelgdami į Kipro atliktą darbą, mes ketiname toliau svarstyti šį dokumentą darbo grupės lygių. Kaip kolega Bruton jau ir sakė, Airija kaip pirmininkaujantis šalis sieks užtikrinti, kad EPSCO tarybos atliktų labai veiksmingą vaidmenį semestro procese. Mes kaip pirmininkaujantis šalis matome, kad Europos semestro pagrindinė stiprioji pusė yra holistinis požiūris, holistinis metodas ir mes bendradarbiavame su visais partneriais, užsiekdami užtikrinti, kad semestro integruotas veiksmų planas būtų pristatytas iki 12 metų pabaigos. Airijos pirmininkančios šalies veiksmų planas semestrui pabrėžia, kaip svarbu išlaikyti integruotą požiūrį į šalių stebėseną, taip pat požiūrį būtinybę sustiprinti valstybių narių nuosavybės jausmą, kalbant apie semestrą. Taip pat labai trumpai apie socialinių investicijų paketą. Ekonominė krizė neturėtų atitraukti mūsų nuo to, kad ES turi rūpintis socialiniais aspektais, socialiniu matmeniu. Negalima kalbėti tik apie bankininkus, tik apie bankus. ES turi rūpintis žmonėmis. Žmonės yra svarbiausia. Komisija ketina pristatyti ir patvirtinti socialinius įtraukties paketą, kuris patvirtins užimtumo paketą, kuris buvo paskelbtas praeisiais metais. Aš negaliu dabar konkrečiai komentuoti paketo konkrečių aspektų, tačiau aš turiu pasakyti, kad tokio paketo pateikimas būtų aišku ženklas, kad socialinė politika yra lygiai taip svarbi ir Europoj, Europai ir Europos strategijai 2020. Ir mes pasitengsime į tai atkreipti visą savo dėmesį. Ačiū, ponė pirmininkė ir kolegos e, nariai, už jūsų dėmesį. Dėkoju, dabar suteiksiu žodį trečiajam ministrui, tai yra e, valstybės sekretorius Ciran Kanan, jis yra atsakingas už švietimą ir gebėjimų ugdymą. Dėkoju. E, džiaugiuosi, kad jūs pakvietėte mane pristatyti Airijos pirmininkavimo programą ir tikslų susijusių su Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondų ir Europos socialinių fondų. Abi, abu šie fondai yra labai svarbus siekiant ES 2020 tikslų ir jie taip pat puikiai atspindi mūsų pirmininkavimo temą, kur yra stabilumas, užimtumas ir augimas. E, buvo pasiekta susitarimų dėl techninių reglamento aspektų e, ir e, taip pat susitarimai susiję su daugiametė finansinė programa yra labai svarbus tam, kad šie abu fondai prisidėtų prie tikslų iki 2020 siekimo. Ir šie abu fondai yra labai svarbus įgyvendinant tokias ES programas kaip nauji gebėjimai naujam užimtumui, jaunimo judumas, jaunimo galimybių iniciatyva ir naujai mūsų, naujai mūsų pasiūlytai programai jaunimo garantijų programai. Kalbant apie Europos socialinį fondą, aš galiu pasakyti, kad jis yra sanglaudos politikos da, paketo dalis ir e, taryboje buvo pasiekta dalinio bendro susitarimo dėl tam tikrų šio e, paketo dalių, kurios susijusios taip pat ir su Europos saugumo, e, socialiniu fondu. Mano kolega viešojo sektoriaus išlaidų reformų ministras šiandien kaip tik pristato tą sanglaudos politikos paketą paketą parlamento regi komitete. Tas dalinis bendras susitarimas e, pradėjo, e, leido mums pradėti darbą dėl tam tikrų svarbių sanglaudos politikos aspektų e, susijusių su ESF ir taip pat leido mums pradėti dėrybas, trilogo dėrybas su Europos parlamentu. Taip pat aš norėčiau pasveikinti parlamentą, kad jisai e, konstruktyvę dvasę dalyvauja tose dėrybose e, dėl ESF. E ir aišku, iškilo tam tikrų abejonių susijusių su ESF taikymos rytimi ir e, tam tikrų prioritetų finansavimų iš ESF nuo 2014 iki 2020 metų. Ir nors darybų procesas yra sudėtingas, aš tikiuosi, kad yra visos galimybės pasiekti kompromiso dar pirmininkaujant Airiui. Airijai. E, taigi e, yra e, dar daug aspektų, kurie susijęs e, su daugiametė finansinė programa ir priklausys nuo susitarimų dėl daugiametinės finansinės e, programos. Ir tai yra e, labai svarbu pabrėžti. Taip pat kalbant apie Europą, Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą, reiktų taip pat pabrėžti, kad čia yra labai svarbus susitarimai e, susiję su daugiametė finansinė programa ir kol kas vyksta diskusijos. E, dėl šio fondo taryba diskutuoja jau. E, e metus, taryboje diskusijos vyksta jau metus, e, buvo pateikta gerų kompromisinių pasiūlymų pirmininkaujant Kiprui. E, E, kai kurie iš tų pasiūlymų yra susiję su EGF e api, api, taikymo sritimi, taip pat e, su tomis darbuotojų grupėmis, kurio, kurias bus galima paremti iš šio fondo. Ir mes bandysime pasiekti tolimesnių susitarimų mums pirmininkaujant. Ir, Aišku, e, klausimai susijęs su EGF bus aiškesni, kuomet bus priimtas sprendimas daugiamentinės finansinės programos, o mes darysime viską, kad savo pirmininkavimo laikotarpiu pasiektume susitarimo dėl šių svarbių dokumentų ir kad e, dėrėtumėme su Europos parlamentu ir toliau. Dėkoju. Dėkoju, sako pirmininkė. Dėkoju už tai, kad taip aiškiai pristatėte savo programą. Dabar manau, kad pirmiausia suteiksiu žodį koordinatoriams, ponas Šaba Odi, paskui ponas Aleksandr Sarkas. Taigi pirmiausia, EPP koordinatorius, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti jums visiems ir norėčiau pasveikinti jūs visus atvykusius į mūsų komitetą. Iš tiesų buvo labai malonu išgirsti iš jūsų, kokie yra jūsų pirmininkavimo prioritetai. mes manome, kad dabar yra pats laikas nagrinėti tuos klausimus, kurie yra susiję su taupimo programa ir su e, ūkio augimu. Manau, kad turime e, tikrai imtis šių klausimų, gerbiami ministrai, nepriklausomai nuo e, to, kokioms mes frakcijoms priklaus, e, priklausome, mes visi pasisakysime tikriausiai vienodai ir pritarsime čia dėl jūsų prioritetų. Kalbant e, e apie ES 2020 strategiją, aišku, jos pagrindas yra užimtumo klausimai. Jūs kalbėjote apie judumą, tai yra be abejo labai svarbus aspektas, ponė ministrė e, jam skiria ypatingą dėmesį, tačiau yra ir kitas svarbus aspektas. E, pagal kom, darbuotojų komandiravimo e, direktyvą mes manome, kad pagal kad toje judumo strategijoje reiktų užtikrinti ir uh, pakankamą darbuotojų apsaugą. Kol kas tai nevyksta. Ir e, mes taip pat, aišku, džiaugiamės, kad tarp jūsų išvardintų temų e, jūs tarsi bandėte apriepti visas problemas. Gerbiami ministrai, jeigu jūs man leisite, aš norėčiau pabrėžti vieną problemą. Galbūt tai yra e, daugiau tokia techninio pobūdžio problema, tai yra demografiniai e, procesai, demografiniai pokyčiai ir statistiniai duomenys. Aišku, tai galbūt yra komisijos kompetencija, tačiau komisija nenori pripažinti, kad e, kad tai daro poveikį sprendimų prieimimui ir, parlam, ir, ir parlamento nuomonė ir jo vaidmenį čia nėra pakankamai atsižvelgiama. E, yra e, vienas pasiūlymas, kuris, aišku, techninė prasme yra prasmingas, bet kuris turėtų politinių pasiekmių. Jeigu, ponė, ponai ministrai, jūs tai domintų, mes tą, tą pasiūlymą pristatytumėme, bet dabar aš nenorėčiau atimti brangaus laiko. Ir dar labai trumpai, ponė pirmininkė, galbūt po minutės jau baigsiu pasisakyti. Norėčiau e, dar kartą e, kreiptis į poną ministrą Kenon. Jūs jau kalbate dvi minutės, sako pirmininkė, jūs negalite e, kalbėti taip ilgai. Dar vieną minutę ir tada prašau baigti. Taip, mes manome, kad jau, jaunimo garantijų programa yra labai svarbi, tačiau nežinome, iš ko tą programą finansuoti ir aišku, visą tą finansavimą ir apskritai tos programos įgyvendinimas turėtų, būti, turėtų vykti skaidriai. Manome, kad tai yra labai svarbi tema ir būtų labai gerai, jeigu atitinkami fondai nesusilietų ir e, lėšų e, kiekis juose nesumažėtų, kaip buvo praeitėje. Aleksanderis, dvi minutės. Tik dvi minutės. Kitu atveju kiti kolegos negalės pasisakyti. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti visiems ministrams, e, socialdemokratų frakcijos vardu noriu palinkėti Jums sėkmės, išklausiau Jūsų pasisakymų, aš visiškai Jums pritariu. Negalime tikėtis, kad 2013 metai atneš realių pokyčių. Mes esame atsidūrę katastrofoje. Kalbant apie užimtumą, kalbant apie socialinius klausimus, nėra jokių vaistų. Pone Brūtin, dėl 2020 strategijos. Mes esame įsitikinę, kad jeigu nepakeisime šiuo metu vykdomos taupimo politikos, tik taupimo politikos, tai negalėsime įgyvendinti savo ambicingų tikslų. Negalėsime užtikrinti geresnės gyvenimo kokybės mūsų gyventojams. Arba pakeisime savo politiką, arba tiesiog pražūsime. Nes tokia situacija tęstis nebegali. Europos piliečiai negali pasisakyti už tokius veiksmus, kurie skatina disbalansą ir kur paisoma labiau matematinių formulių vykdant ekonomikos politiką. Kalbama tik apie makroekonominių skaičių koregacijas, tačiau iš esmės nesikeičia situacija užimtumo srityje. Aš tikiuosi, kad Ekofinas ir EPSCO ras pusiausvyrą ir kad apskritai įsivyraus pusiausvyrą Europos politikoje. Dėl darbuotojų saugos iniciatyvos aš pritariu Jūs sakote, kad reikia, kad negalima pamiršti žmonių. Pone Burton, aš Jums linkiu kuo didžiausios sėkmės. Sustikime vasario mėnesį Dublinę ir aš tikiuosi, kad parlamento poreikiai Jums bus svarbus nes mes turime imtis veiksmų jau dabar. Ir didžioji dalis valstybių narių e, per pastarosius metus beveik nieko nepadarė. Dėkoju, sako pirmininkė. George Debek. O po to išklausysime ministrų atsakymų. George, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju, norėčiau apsiriboti trimis aspektais. Visų pirma, norėčiau uh, pasveikinti ambicingą Airijos pirmininkavimo programą. Man atrodo, kad tie esminiai aspektai, kuriuos jūs pristatėte, kaip tik atspindi tas problemas, kurias mes visi žinome. Kalbant tokia bendraja prasme, galbūt ne, ne viskas priklauso jūsų kompetencijai, bet e, tą paminėjo valstybės sekretorius, tai yra ta daugiametė finansinė programa. Manau, kad jūs e, savo pirmininkavimo laikotarpiu turėtumėte tikrai dėti daug pastangų, derantis dėl daugiametinės finansinės programos, kad mes ateityje turėtume reikiamų lėšų skirtų ne tik bendrai politikos įgyvendinimui, bet visų pirma socialinių tikslų, socialinės politikos tikslų įgyvendinimui. Ir e, manau, kad būtų labai svarbu, kad nus, būtų nustatyti esminiai politikos prioritetai, pavyzdžiui, ES 2020 strategija ir panašiai. Manau, kad finansinės lėšos e, turėtų būti suderintos. E, E, su mūsų tikslais ir, ir tam tikriems tikslams reiktų padidinti lėšas. Taip pat e, norėčiau pasveikinti jūsų ta, tokį sakinį, kad krizė negali būti e, kažkoks pateisinimas dėl e, tam tikrų problemų socialinėje srityje. Mes rytoj kaip tik balsuosime dėl asbesto pranešimo ir manau, kad tai yra labai svarbus pranešimas ir mes čia keliame daug reikalavimų komisijai ir valstybėms narėms. Toliau kitas svarbus aspektas - jaunimo garantijų programa. Man atrodo, kad čia turėtume neapsiriboti tik jaunimu, nes nedarbas yra bendraja prasme didžiulė problema ir aš tikiuosi, kad jūs E, šitoje srityje tikrai e, puikiai padirbėsite, darysite galbūt spaudimą, nes yra tokių valstybių narių, kurios nenori prisimti įsipareigojimų, e, jos netgi nenori girdėti to žodžio garantijos. Tačiau jeigu mums nepavyks įgyvendinti e, šios programos, tai tuomet e, vėlgi valstybės narės vykdys savo skirtingas iniciatyvas, bet nebus jokių privalomų tikslų. Taigi linkiu Jums sėkmės. Ačiū. Uh... E Euh, euh, Dėkoju toliau ponė Hirš. Liberalų vardu o paskui suteiksiu žodį ministrams. Taigi, ponė Hirš, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė, taip pat norėčiau padėkoti liberalų frakcijos vardu e, visiems ministrams, kurie atvyko į mūsų posėdį. Jūs palėtėte daug svarbių temų ir manau, kad mūsų tikrai laukia daug svarbaus darbo, tačiau norėčiau paliesti keletą aspektų. Liberalams e, labai svarbu e, pabrėžti, kad restruktūrizacijos priemonės yra būtinybė, kad kai kurios valstybės narės vėl taptų konkurencingos, tačiau nepaisant to, mes turime ieškoti kažkokios išeities iš susidariusios padėties ir suteikti augimo impulsų. impulsų. E, Aišku, taip pat mes turime daryti viską, kad kovotume su nedarbu, kad užimtumo procentas vėl išauktų ir reiktų e, nepamiršti tokio svarbaus aspekto, kad darbo vietas kūrė įmonės ir mes, kaip politikai, turėtume tiesiog sukurti tinkamas teisinės sąlygas toms įmonėms kurti darbo vietas. E, taip pat yra labai svarbu tai, ką pasakė kolega Bach, yra svarbu kovoti ne tik su jaunimo nedarbu, bet su nedarbu apskritai. Ir turime nepamiršti taip pat e, tokio aspekto, kad jeigu jaunas žmogus niekada neturėjo darbo santykių, niekur, santykių, niekur nedirbo, tai tuomet jisai e, su, e, einant metams jiems bus vis sunkiau integruotis į darbo rinką. Ir dažnai tai yra pamirštama ir iš tiesų tie jauni žmonės, kurie ne, neranda darbo ir kurie negali integruoti, ne, integruotis į darbo rinką, tai šie žmonės sudarys problemą e, 10-20 metų ir ta problema e, taps vis aktualesnė. Taigi, e, kalbant apie užimtumo temą, mes turime sudaryti teisinės sąlygas įmonėms kurti darbo vietas. Dėkoju, dabar suteiksiu žodį ministrui ministrams. Kiekvienas iš jūsų e, galės kalbėti po tris minutės, jeigu galite laikyti šito laiko limito. Ponas e, Bruton, ponia Brutonai, e, specifinis klausimas buvo už augimo, kasmetinio ūkio augimo tikrinimo. Toliau buvo užduotas klausimas dėl teisų judumo, dėl darbuotojų saugos. Manau, kad šiais klausimais galėtų pasisakyti visi ministrai, nes visi iš tarybos laukia iniciatyvų. Pona Sori klausė dėl demografinių pokyčių ir statistinių duomenų. Manau, kad čia ne vien, nėra ne vieno ministro, kur, kur, e, kuris būtų kompetitingas šioje srityje. Galbūt e, tiesiog reiktų perduoti tą klausimą kompetitingam ministram. Prašau, Richard Bruton. Dėkuoju visų pirma padėka už jūsų nuomonės. Manau, visi kalbėjusiesi sutarė, kad neužtenka galvoti vieną apie fiskalinę konsolidaciją, reikia ieškoti kitų galimybių. Ta mintis atsispindi ir jūsų projekte dėl Europos semestro proceso. Tai atspindi ir mūsų kaip pirmininkaujančios valstybės nuomonė. Mes manome, kad Reikia išnaudoti tas galimybės, kurias teikia verslas, mūsų bankai. Mums reikia daugiau mokymų. Tai yra visas spektras e, aspektų, klausimų, jie visi gali prisidėti prie ekonomikos atsigavimo šiais labai sudėtingais laikais. Čia reikia ir ekofino, ir EPSCO indėlių. Tai paminėjo vienas iš narių. Sveikatos apsauga, sauga darbe yra labai svarbus dalykai. Komisija rengia strategiją tose srityse. Mes manome, kad mūsų sveikatos apsaugos ir saugos griežtos taisyklės yra mūsų stiprioji pusė, privalumas. Tai užtikrina ir mūsų konkurencingumą. E, nemanau, kad dabar, kai kyla tokie konkurenciniai spaudimai pasaulio mastu, laikas būtų mažinti tuos standartus. Aš pripažįstu, kad skiriasi nuomonė, skiriasi duomenys apie demografinę statistiką. E, gerbiamas narys teisingai pastebėjo, kad dėl besiskiriančių duomenų kartais sunku pasiekti vienos bendros nuomonės, Tačiau mes dirbsime ir bandysime suartinti tuos skirtumus. Ačiū toliau, ministrė Burton. Na, ponas Oriai kalbėjo apie judumą, sakė, kad reikia daugiau pažangos pasiekti pensijų perkelimo srityje. Iš tiesų, vis daugiau skirtingų valstybių narių piliečiai vis ilgesnį laiką dirba kitose valstybės narėse. Ir po to pasilieka toje valstybė narėje arba grįžta į savo gimtąją šalį ir papildomos pensijos šiame kontekste yra labai svarbios tiems žmonėms, jiems išėjus į pensiją. Dabar šalis skirtingai sprendžia tos klausimus, bet aš tikiuosi, kad mes pasieksime daugiau pažangos tuo klausimu kitas narys kalbėjo apie netikslumus, disbalansą, e, apie deficito problemą. Kalbant apie e, socialinius klausimus, aš kaip socialinės apsaugos ministrė noriu pastebėti, kad Airijoje šiuo metu socialinės apsaugos vaidmuo ir situacija yra tokia, kad yra didžiulis socialinės paklausos deficitas. Toliau ponas Bach kalbėjo apie jaunimo garantijų programą. čia šitą programą reikėtų matyti bendrame kontekste, nedarbo problemos kontekste. Šita problema kerta visų amžių grupių žmonėms. Tačiau jaunimas nukenčia labiausiai, tai žinome iš statistinių duomenų, kurias nesnei paskelbė komisija. Paprastai jaunimo nedarbas du kart viršyje vyresnių žmonių nedarbo lygį nes jaunimas tik bando įs, įsilieti į darbo rinką pirmą kartą. Todėl jaunimo garantijų programa yra svarbi jaunimui. Tai priemonė jaunuoliams, kurie ką tik baigė išsilavinimą, įsilieti į darbo rinką, pritaikyti savo žinias ir įgauti žinių, O dėl pirmosios darbo vietos, tai ji nepaprastai svarbi, jaunimui labai svarbu ją gauti, ypač tiems, kurie patiria socialinę atskirtį. Štai jiems suteikia, reikia suteikti galimybę dalyvauti darbo rinkoje. Airija, pirmininkaudama, tikisi pastumėti šio klausimo sprendimą į priekį. Tai žinoma priklausys nuo tarybos, tačiau priklausys ir nuo sustarimo tarp tarybos ir parlamento. Puiku būtų, jei sugebėtume žmonės sugražinti į darbo rinką, tada jie uždirbtų pinigų, išleistų tuos pinigus ir e, taip mūsų ekonomika po truputį atsigautų. Čia svarbus vaidmo tenka mažoms vidutinėms įmonėms, naujoms įmonėms. Mes norėtume, kad jaunimas, bet ir vyresni žmonės pradėtų savo verslą. Uh, savarankiškas darbas, savarankiškas verslumas yra neišvengiama e, mozaikos dalis, jei mes norime e, Europos ekonomikos atsigavimo. Pirmininkė, mūsų rezoliucijoje laikėmės tokios nuomonės. Komisija pasiūlė tam tikrų priemonių dėl jaunimo garantijų programos, dėl atviro koordinavimo metodo, bet mes siūlome automatinio stabilizavimo sistemą visos Europos lygmenių. Valstybės narės, manytume, susi, turėtų susitarti dėl tos priemonės, dėl tos automatinio stabilizavimo priemonės Tai būtų tarsi e, vitaminų injekcija Europos ekonomikai. Ir tikiuosi, kad šitas klausimas papuls į dėrybas, kurias jūs vesite neformaliojoje EPSCO taryboje. Aš norėjau pabrėžti šią parlamento poziciją. Ponas Kenon, jums daug klausimų užduotas, suteiksiu tris minutės. Na, visi kalbėtojai pabrėžė, kad yra dvi problemos nedarbo srityje. Tai yra jaunimas ir ilgai darbo nerandintys žmonės. Jei pažiūrėtume į teminės užduotis, kurios nurodytos ESF projekte, tai galime turėti vilčių, kad vien, bent viena iš tų problemų bus išspręsta reglamentuose. Teminės užduotis yra tokios - skatinti darbo vietų kūrimą, investavimas į žinias, mokymasis visą gyvenimą, socialinės įtraukties skatinimas, kova su skurdu, institucinių e, pajėgumų stiprinimas, viešųjų administracinių pajėgumų stiprinimas. Mes tikimės, kad ES institucijos parems investicijas į tas rytis. E, ir mes sugebėsime finalizuoti ESF nuostatas, kurios atitiks ateities poreikius. Ačiū. Dabar uždarysiu kalbėtojų sąrašą. Kalbės. Darden, Jazlovietska. Et ensuite, le dernier bloc, ça sera Costello, Regner, Essaya Arkin. Je peux clore la liste des intervenants Il en est ainsi décidé. Donc je... Ar galiu uždaryti kalbėtojų sąrašą? Pone Blinkevičiūtė. Pirmiausia, noriu padėkoti visiems trims Airijos ministrams už išdėstytus ambicingus siekius savo pirmininkavimo metu. Ir aš nuoširdžiai tikiu, kad Airijai turėtų pavykti, nes jie jau pirmininkauja septintą kartą ir tikrai yra nenaujokė pirmininkaujant. Ir e, štai turiu keletą e, klausimų. Pirmiausia, ministras Barton sakė, jog Airija ketina dirbti prie antidiskriminacinės direktyvos. Dar kartą norėčiau jūsų patikslinimo. Tai vis dėlto, kokio rezultato tikitės E, vedant dėrybą su valstybėm narėm dėl antidiskriminacinės direktyvos, nes kaip tai šita direktyva kol kas nejuda iš mirties taško. E, kitas klausimas e, ministrei Barton. E, iš tiesų, jums tenka labai didelė atsakomybė, ypatingai dėl to, kad krizės pasiekoje išaugo valstybėse narėse ir neturinčių darbo asmenų skaičius, ir skurde, ir atskirtie gyvenančių žmonių skaičius. Taigi, dar kartą, kaip Jūs manote, ar pavyks rasti bendrą sutarimą e, dėl paramos kurios reikia labiausiai skurstantiems žmonėms ES, nes iš atskirų valstybių narių yra įvairių nuomonių šituo klausimu. Ir taip pat norėčiau užduoti klausimą valstybės sekretoriui Kanon, e, štai dėl ko? E, dėl globalizacijos fondo. Iš tikrųjų, jis yra labai svarbus sprendžiant esamas problemas ES ir jų kurios valstybės narės labai sėkmingai pasinaudojo. Tačiau vėlgi iš kitų, kai kurių valstybių narių turim uh, tokią nuomonę, kad nereikia globalizacijos fondo. Sakykit, ar užteks jums turimų pajėgumų, kad vis dėlto Airijos pirmininkavimo metu būtų rastas sutarimas dėl globalizacijos fondo ir pabaigai dėl Erasmus visiems programos. Nes tai irgi labai svarbu, kada kalbam ypatingai apie jaunimo gebėjimus, apie jaunimo užimtumą. Tai e, vis dėlto norėčiau išgirsti, e, kokį jūs tikitės rezultato dėl Erasmus visiems programos jūsų pirmininkavimo metu žiūrinti naują finansinę perspektyvą. Ačiū. E, merci. Dėkuoju. E, Pona Jezlavievskai suteiksiu žodį. Pirmiausia, prašom. Ačiū. Pone pirmininkė, aš kalbėsiu trumpai. Aš noriu užduoti iš karto savo klausimus. Norėčiau jūsų klausti apie jaunimo nedarbo situaciją Airijoje. Taigi mano klausimas yra skirtas poniai Joan Burton. E, kokia yra nedarbo struktūra, kalbant apie jaunus žmonės bedarbius 18-30 metų amžiaus? Kokiagi yra situacija net grupėje grupėje žmonių, kurie ne, nesimoko, nedirba ir taip toliau. Ar jūs turite kažkokių papildomų paramos priemonių jaunimui, pavyzdžiui, tiem žmonėms, kurie norėtų pradėti savo verslą? Ir norėčiau grįžti prie jaunimo garantijų sistemos, apie kurią kalbėjote pristatymo metu. Jūs sakėte, ko tikimasi iš Europos siekiant pakeisti jaunimo situaciją darbo rinkoje. Vienas iš galimų sprendimų galėtų būti jaunimo garantijų schemos įgyvendinimas. Mano klausimas yra toks. Ar nebūtų, neatsirastų rizikos, kad tokia sistema pakenks kitoms visuomenės grupėms, pavyzdžiui, jaunoms motinoms, kurios norėtų sugrįžti į darbo rinką ir aktyviai veikti darbo rinkoje po gimdymo? Dėkoju. Euh, Na tikriausiai ir tos grupės būtų įtrauktos priklausomai pagal amžiaus kategoriją. Ponas Darden, ačiū labai. Aš džiaugiuosi, kad jūs, ministrai, tikite jaunimo garantijų idėją. Aš taip pat džiaugiuosi tuo, kad e, globalizacijos fondas pagalba labiausiai nepasiturintiems ir Europos socialinis fondas turi potencialo. Aš norėčiau tarti keletą žodžių apie jaunimo garantijas. Mes negalime kalbėti vien tik apie politiką. Politikos vykdymui reikia užtikrinti finansavimą? Ar jūs esate numatę konkretų fondą, ar bus naudojami socialinio fondo pinigai dėl globalizacijos fondo? Mes e, čia susirinkę esame įsitikinę, kad globalizacijos fondas turėtų ir toliau egzistuoti. Bet yra valstybių narių, kaip sakė viena kolegė, kurios netiki tuo, ar yra būdas išspręsti šiai problemai mes esame tikri, kad globalizacijos fondas turėtų palankios naudos atnešti gyventojams, jį turėtų būti, reikėtų nustatyti galimybės greitai pritaikyti fondo mechanizmą. E, šis fondas gal net turėtų iš anksto numatyti tam tikras problemas ir numatyti tam tikras restruktūrizavimo priemonės dabar dėl pagalbos skurdžiausiams gyventojams. Tai yra labai svarbi priemonė siekiant strategijos Europa 2020 tikslų, ypač kovojant su skurdu. Mes turime įpūsti naujos, naujo vėjo į šį projektą. E, kaip jūs sakėte, viskas priklausys nuo dėrybų dėl daugiametės finansinės programos. Jūs sakote, kad e, palauksite ir pamatysite, kiek lėšų bus numatyta. Ar jūs ketinate įtikinti jūsų ministrą pirmininką ir finansų ministrą, kad reikia finansuoti tokią programą? Galbūt jums jau pavyko įtikinti savo atitinkamus ministrus. Ačiū. E, pirmininkė, yra ir kitų norinčių pasisakyti. Jeigu turėsime laiko, steiksime žodį ir jums, ponia Jezlovietska. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš taip pat noriu pasveikinti atvykusius ministrus, jūs pristatėte labai ambicingą programą ir manęs tai visai nestebina, nes jau daugelį metų Airija rodo, kad ji yra atsakinga ir ambicinga šalis, taigi aš linkiu jums kuo didžiausios sėkmės jūsų kelyje. Labai džiugiuosi, kad direktyva dėl darbuotojų komandiravimo yra vienas iš jūsų prioritetų. Ši direktyva e, susilaukia didelio atgarsio kartais, kai kurios nuostatos kelia problemų arba visuomenės grupėms, arba atskiroms valstybėms narėms ir aš tikiuosi, kad mes su jumis puikiai bendradarbiausime spręsdami šį klausimą. Airija, kaip pirmininkaujanti šalis, pradėjo savo darbą sakydama, kad reikia taupyti ir užtikrinti augimą, kad šie du aspektai turi būti suderinami. Aš žinau, kad susidūrus su krize reikia imtis taupimo priemonių, kad lėšos būtų skirtos svarbiausiems dalykams. Mūsų komitetas yra pateikęs ataskaitą dėl socialinių investicijų. Mano klausimas būtų toks. Ar jūs planuojatės imtis veiksmų, kurie paskatintų socialinės investicijas? Nes aš manau, kad geriausias Europos turimas kapitalas yra europiečiai, Europos žmonės. Ir socialinės investicijos krizės metu yra ypač svarbus dalykas. Ponas Kenan minėjo apie daugia metę programą. Taigi aš noriu paklausti, ar jūs planuojate ir kitų veiksmų greta daugia metės finansų programos? Ačiū. Dabar suteiksiu žodį dar kartą trims ministrams. Galbūt atvirkštinė tvarka. Ponas Kenan, pirmiausia, jums suteiksiu žodį. Uh, again, some, uh, Gerai. E, iš tiesų dėkoju už jūsų uh, pasisakymus dėl Europos pristaikymo prie globalizacijos fondo. Mes turime e, iš tiesų geros patirties Airijoje, nes tūkstančiai žmonių e, gavo paramą iš e, šio fondo. E, tie, tai yra tie darbuotojai, kurie buvo atleisti iš įmonių, kurios nebeegzistuoja dėl, tos, dėl tokios susidariusios ekonominės situacijos. Taigi EGF e, Airijoje buvo iš tiesų labai sėkmingas. Ir Ir iš tiesų, kai kurie iš tų žmonių tikrai pakeitė savo kvalifikaciją, jiems buvo netgi suteiktos galimybės gauti aukštesnį išsilavinimą. Ir e, taip pat e, atitinkamos įmonės taip pat galėjo pasidalinti savo patirtimi. Ir e, buvo pavyzdžiui, uždarytas toksai skambučių centras, kuriame buvo panaikinta 550 e, darbo vietų. Taigi iš tiesų tas ir ta fondas padėjo tiem darbuotėm, taigi EGF veikia sėkmingai Airijoje, taip aišku. Ir kalbant apie jo svarbą ateičiai. Iš tiesų viskas priklausys nuo diskusijų dėl daugiametinės finansinės e, programos ir mes, e, aišku, galėsime savo ruoštų siekti veiksmingumo, tačiau kalbant apie ESF, e, tai taip pat tas fondas taip pat parodė, kad jis gali padėti spręsti atitinkamas programas. E, problemas, atsiprašau. Ir kai, ir pavyzdžiui, e, kai kurios problemos e, gali ištikti tą patį regioną nuolat ir nuolat ir, ir tokiu būdu būtent ir pasitelkiamos ESF fondo lėšos. Toliau dėl EGF E, taikymos ryties išplėtimo, kad apimtų taip pat įmonių restruktūrizaciją. Kol kas e, e, nėra tai numatyta. Iš tiesų galbūt geriausia būtų kon, e, konkreti, koncentruotis į atitinkamus konkrečius atvejus, kai, kai e, ES praranda savo ekonominį aktyvumą. ESF taip pat padeda mm, įgyti žmonėms naujų įgūdžių, kurių reikia po restruktūrizacijos. Ministre Burton, à 3, vous serez toujours au milieu, quelle que soit l'heure. Donc, je vous donne la parole pour 3 minutes. Ah. Pone Burton, jūs visuomet būsite viduryje atsakyda, atsakant į klausimus. Taip, daugybė klausimų buvo užduota dėl jaunimo garantijų. Pone Joana uždavė klausimą dėl e, jaunimo garantijų finansavimo klausimo. Rekomendacijoje yra numatyta finansuoti iš ESF e, šią garantijų schemą, dėgiant jaunimo garantijų schemą. Komisijos narys Andor sakė, kad ESF e ir kitų fondų sumos yra priklausomos nuo dėrybų dėl daugiametės finansinės programos rezultato. Žinoma, mes nežinome, kaip baigsis dėrybos dėl daugiametės finansinės programos. Ir valstybės narės turi pačios nustatyti prioritetus dėl jaunimo garantijų. Jūs taip pat klausėte dėl nedarbo lygio. Airijoje dabar nedarbo lygio lygis yra 40,6 procento. Kalbant apie jaunimą, jūs bedarbių skaičius yra dar didesnis, tačiau jauni žmonės, kurie yra išsilavinę, turi aukštą išsilavinimo lygį, susiduria su mažesniu nedarbu trumpalaikėje perspektyvoje, negu kad tie asmenys, kurie mokyklą nustojo lankyti anksčiau. Aš nemanau, kad Airijos patirtis šiuo klausimu skiriasi, bet žinoma, Airija patyrė ekonominę krizę, ekonominį žlugimą ir mes esame labai susirūpinę dėl jaunimo, dėl jaunuolių, kurie nebaigia mokyklos, kurie nebaigia vidurinio išsilavinimo. Taigi mes kalbame apie jaunimo garantijas ir negalime pamiršti tokių aspektų. Airijoje yra labai daug iniciatyvų, labai daug lėšų yra skiriama iš socialinio fondo. Socialinio fondo lėšos dar pasiekia Airiją ir jos yra naudojamos jaunimui. Kierin kalbėjo apie darbuotojus, kurie praranda darbo vietą, bet yra persikvalifikavimo galimybių. Ir pavyzdžiui, mano ministerija skiria dėmesio tokiems tokiams asmenų kategorijoms. Pavyzdžiui, kartais inžinieriams yra sudaromos galimybės mokytis, pakeisti kvalifikaciją, pereiti į kitas sritis, pavyzdžiui, persikvalifikuoti į informacinės technologijas, nes Europoje trūksta tokios darbo jėgos. Dėl pirmininkės pasisakymo dėl stabilizatorių. Tai yra labai svarbus klausimas. Iš esmės, kai išgyvename recesiją, turime lėšas panaudoti taip, kad sušvelnintume poveikį jaunimui, kurie gyvena skurdžiausiai. Žiūrint į Airijos statistikos duomenis, taip pat atsižvelgiant į jūsų klausimą apie moteris, motinas, vienišas motinas, socialinių perkelimų e, lygis siekia 61 procentą. Aš čia kalbu apie skurdo sušvelninimo riziką. Daugelį Europos šalių tas skaičius yra e, tik 30 procentų. Taigi, kai pirmininkė kalba apie stabilizatorių poveikį ekonominėje situacijoje, reikia kurti poreikį, poreikį prekybo prekiams ir paslaugoms ir tai turi labai didelį poveikį mažinant e, riziką susidurti su skurdu. Dėl jaunimo. Dėl jaunimo galimybių steigti savo verslą. Vykdant bet kokią jaunimo programą, net ir Airijoje mes turime labai daug programų, kurių tikslas yra padėti jaunimui pradėti verslą. Bet be jokios abejonės tai yra didelis potencialaus užimtumo ir svarbus sektorius. Ir reikia padėti tiems žmonėms, kurie yra susidomėję pradėti savo verslą. Pirmininkė, ačiū. Ministras Brūtin. Aš nežinau, kas būtų kompetentingas atsakyti, ar jūs, ar ponė Džaun, bet dėl darbuotojų saugos ir sveikatos strategijos. Komisijai tai yra labai svarbus klausimas. Aš įsivaizduoju, kad jūs laukite, kol komisija atnaujins strategiją ir ją paskelbs. Aš norėčiau sužinoti, ar yra vietos imtis naujos iniciatyvos, ar Airija ketina dėti pastangas šios strategijos linkme. Pirmiausia, ponė Blinkevičiūtė iškėlė klausimą dėl antidiskriminacinės direktyvos. Tai yra labai svarbi direktyva. Joje kalbama apie neįgaliųjų asmenų apsaugą. Tai yra labai svarbus dokumentas, mes sieksime pažangos, tačiau kyla sunkumų, problemų dėl vienbalsiškumo taip pat dėl teisinio tikrumo. Ypač prisimenant tai, kad senesnės direktyvos buvo atmestos, tačiau nepaisant to mes siekime, sieksime ir tikimės pasiekti pažangos šiuo klausimu. Pone Jezlovievska klausė dėl darbuotojų komandiravimo. Aš žinau, kad ji yra pranešėja šiuo klausimu ir uoliai dirba, tai yra mums, mūsų prioritetas. Mes lauksime komiteto ir parlamento nuomonės šiuo klausimu. Tikimės, kad jūs, jūsų nuomonė bus panaši į mūsų. Ir iš tiesų mes tikimės rasti bendro sutarimo šiais sudėt, dėl šių sudėtingų dviejų neišspręstų klausimų. Jūs taip pat sakėte, kad būtina užtikrinti socialinės investicijas, kaip būtų galima paskatinti socialinės investicijas. Aš e, džiaugiuosi, kad yra parengtas socialinis paketas dėl inovacijų, ten yra numatytos naujos priemonės dėl mikrofinansavimo, dėl judumo, IAB Taip pat yra numatyta galimybė finansuoti mažas ir vidutinio dydžio įmonės ir taip toliau. Aš mm, manau, kad šias priemonės bus galima išplėtoti toliau. Jūs, ponė pirmininkė, taip pat e, iš, iškėlėte svarbų klausimą darbo saugos ir sveikatos strategiją. Mes imsimės iniciatyvos, kai strategija bus parengta ir kai tik atsiras tam galimybės. Ačiū. Mes manome, kad jūs turėtumėte gal pagelbėti komisijai šią prasme. Ir dabar paskutinis pasisakančiųjų ratas, ponia Kostu. Ačiū, aš dėkoju trims ministrams už nuomonės ir sveikinu juos atvykus į parlamentą. Iš tiesų, Airija pirmininkaudama numato savo pirmininkavime stiprią socialinę dimenciją. 116, 116 e, milijonų piliečių e, jiems grėsia e, skurdo rizika, 14 milijonų gyvena itin vargingai. MDP fondas, jo galiojimas baigėsi, todėl svarbus kito fondo galiojimas, kad būtų išvengta socialinės atskirties. Mes su NVO organizacijomis įvairiomis dirbame ir Airijoje, Italijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje. Ir visi jie sako, kad toks naujas fondas būtų labai svarbi priemonė skirta kovoti su skurdu, bet vien jos neužtenka. Reikia labai nuoseklios politikos. Aš džiaugiuosi, kad Airija pirmininkaudama skirs dėmesio ir jaunimo garantijų programai. Norėčiau užduoti klausimą apie jaunimo garantijas. Čia taip pat svarbu būtų įgyvendinti jaunimo stažuočių, profesinių stažuočių programą. Norėčiau paklausti, koks tos programos likimas. Ir pakartosiu, kad fondas skurdžiausiai gyvenantiems piliečiams būtų maksimaliai išnaudotas. Ačiū. E, pone Regner. Turbūt žinote, kad vyks mm, gana gausi demonstracija, e, pašto darbuotojų demonstracija. Čia kažkur netoli parlamento vyksta demonstracija, bus reikalaujama garantijų. Europos parlamentas pasiūlė priemonių, ketvirtosios ašies priemonių, skirtų kovai su jaunimo nedarbu. Jūs irgi pabrėžėte, kad svarbu pasiūlyti jaunimui darbo galimybių. Kokia jūsų nuomonė apie tą vadinamąją ketvirtąją ašį? Pone SAI, mano klausimas ministrui Ministrė Joan Burton, jūs turbūt žinote, kad taryboje nesutarėme dėl maisto pagalbos programos. Kai kurios valstybės mano, kad tai ne europinis, o nacionalinis klausimas. Norėčiau sužinoti, kokia jūsų nuomonė. Maisto pagalbos programa numato, kad maistas dalyjamas nevyriausybinio organizacijų ir bažnytinių organizacijų valstybės narėse. O kaip bus pagal naująją programą? E, labai svarbu, kad ne tik maistas formaliai būtų išdalyjamas, bet kad užsimekstų ir žmogiški kontaktai. Dėl to būtų labai svarbu, kad toje programoje ir toliau uh, ateitie dalyvautų NVO ir bažnyčios atstovai. Pone Hakin. Na, aš linkiu ministrams sėkmingo darbo. Atleiskite, anksčiau negalėjau dalyvauti posėdėje. Pirmiausia, klausimas ministrui Kenon. Jūs kalbėjote apie EGF. Mano klausimas toks. Egzistuoja blokuojanti valstybių narių mažuma. Kaip pirmininkaujantį Airiją gali įtikinti kitas valstybės, kad jos pritartų šitam pasiūlymui? Ar parlamento pasiūlymas būtų geras pagrindas jūsų darbui? Kokios jūsų idėjos, gal turite kažkokių naujų pasiūlymų? Toliau, ministrei Burton. E, keli kolegos kalbėjo apie maistą, pagalbą skurstantiems. Aš neseniai susipažinau su Lordų rūmų Bundestago e, nuomonė apie BŽUP, kur jie, jie teigia, kad anksčiau iš tiesų tai galbūt buvo Europos Sąjungos klausimas. Tai yra tie vadinamieji pieno ežerai ir sviesto krantai. Bet e, galbūt situacija pasikeitė ir kokia jūsų nuomonė apie pagalbą maistų skurstantiems. Ir trečias klausimas, grinai airiškas e, kontekstas. Kokia jūsų nuomonė apie profesinio mokymo stažuočių, stažuočių programą? E, taip pat dėl jaunimo nedarbo, emigracijos 70 tūkstančių žmonių pernai emigravo. Yra keturios ašis e, mikrofinansavimas, e, Euraksis ir norėčiau iš jūsų išgirsti, kokie pasiūlymai įgyvendinti pasiūlymus pagal tas ašis. Ir andis, andis, andis, direktyva skirta kovai su diskriminacija. Kokios jūsų idėjos išjudinti ją iš mirties taško? Sitten. Tervitan eri ministerit, soovin teile edu. Dėkoju už suteiktą galimybę užduoti klausimą. Taip pat norėčiau pasveikinti visus ministrus ir norėčiau palinkėti sėkmės pirmininkavimo laikotarpiu. tarpiu Taip pat džiaugiuosi, kad, ta, e, kad tokiu laiku, e, kai taupimo politika tampa savotiškų madingų reikalų, mes daugiau e, dėmesio skiriame žmogiškėsiams ištekliams. Norėčiau užklos, užduoti klausimą ministrui Burton, kokio, kokie konkretūs veiksmai yra pl planuojami uh, E, kad būtų užtikrintas vienodo, vienodo atlyginimo mokėjimas vyrams ir moteriams. Dėkoju, dabar suteiksiu žodį ministrams. Ir norėčiau paprašyti ministro Kenan e, atsakyti į ponios Blinkevičiūtės klausimą dėl Erasmus programos, nes man atrodo, kad tai yra jūsų kompetencijų sritis. Arba tada pasakykite, į kurį ministrą reiktų kreiptis mums, kad išgirstume atsakymą. O ponas ministras Brutonas taip pat galėtų atsakyti, kaip, kokį indėlį jūs e, įnešite po gruodžio mėnesio Europos vadovų tarybos, nes e, yra e, prie ekonominės ir pinigų sąjungos pridėtas ir socialinis skyrius. Ir tai yra ne tik komisijos darbas. Kipras savo pirmininkavimo laikotarpiu patar, e, pateikė daug įdomių iniciatyvų. E, buvo EPSCO taryba prieš e, vadovų tarybą. Ir ką jūs ruošiatės daryti, kad tie klausimai būtų dinamiškai sprendžiami? Tai yra klausimas, kurį tiesiog norėjau dar kartą pakartoti. Kiekvienam iš jūsų skiriu po tris minutės. Pradėkime. Ponas Kenin. Pirmiausia, Erasmus. Šis klausimas svarstamas švietimo taryboje. Pone Quinn, mano kolegė, bent jau aš taip manau. E, toliau, pone Harkin, dėl EGF Mes pasisakome už šią programą. Ši programa yra naudinga, atneša daug naudos, ypač ir mūsų šalyje. Kaip jau aš ir sakiau, EGF ateitis priklausys nuo dėrybų rezultato dėl daugiametės finansinės programos. Žinoma, mes dėsime pastangas siekdami išsaugoti EGF visų dėrybų metu, bet žinia yra ir kitų prioritetų, kurie mus spaudžia šių dėrybų kontekste tos šalis, kurios pasinaudojo EGF programa ir naudojasi ją, jos turėtų pateikti konkrečių argumentų ir konkrečių apčiopiamų įrodymų, rodančių, kas įvyko jų pačių šalyje ir kaip programa prisidėjo prie situacijos gerinimo šalyje. Tie, kurie yra EGF šalininkai, turėtų garsiau kalbėti ir reikšti savo poziciją bet kaip jau aš ir sakiau, deramasi šiuo metu dėl daugiametės finansų programos ir, žinoma, tada ir bus primtas sprendimas, ar EGF veikla bus tęsiama ar ne. Pone Burton, aš norėčiau sureaguoti į keletą pasisakymų. Pone Koslov, pone Asaja ir pone Harkin kėlė klausimus dėl paramos žmonėms, kurie gyvena skurde. Aš Džiaugiuosi tuo, kad ponė Kostilau yra pranešėja, rengiant komiteto pranešimą ir šis darbas yra svarbus. Kaip žinia, nevyriausybinės organizacijos ir valstybinės institucijos dirba atitinkamomis aplinkybėmis. Bet aš noriu pasakyti, kad e, nepaisant e, to, kiek daug dėmesio tam yra skiriama finansams, ES yra įsipareigojusi nuolat kovoti su skurdu ir skirti savo lėšas tiems, kuriems jų daugiausia reikia. E, mes esame prisėmė įsipareigojimus dėl strategijos Europa 2020. Mes esame įsipareigoję mažinti skurde gyvenančių žmonių skaičių. Ir į šią kategoriją įeina tiek atskiri asmenys, tiek vaikai, tiek ištisos šeimos. Todėl yra svarstamas naujas reglamentas, pagal kurį bus teigiamas naujas fondas. Mes kaip Europa turime reaguoti ir imtis veiksmų dėl tų žmonių, kurie mums rūpi. Mūsų tikslas yra pasiekti sutarimą su taryba ir su parlamentu, kad galėtume siekti nuo 14 metų sausio pirmos dokumento įgyvendinimo. Žinoma, kad finansavimo lygis priklausys nuo to, kaip sėkmingai vyks dėrybos dėl daugiametinės finansų perspektyvos. Iš tiesų, Bundestage kas yra kalbama ir lordų rūmose, kas yra kalbama. Ši programa tęsia žemės ūkio anksčiau vykdytą programą, bet svarbiausia yra štai koks dalykas. Daugelis šeimų, kurios gyvena e, sunkumuose, šeimos nariai tiesiog ištisa šeima neturi darbo. Ir net tokios šeimos vaikams sudėtinga yra nuvykti į švietimo įstaigas, tai mes turėtume padėti žmonėms grįžti darbo rinką. Tiems žmonėms, kurie labai yra nutolę nuo darbo rinkos airijoje, mums ypatingas dėmesys yra svarbus vaikams. Vaikai ryte turėtų papusryčiauti, taip pat gauti karšto maisto mokykloje. Tokia pagalba būtų labai svarbi tiek patiems vaikams, tiek ir jų šeimoms. Mums, žinoma, reikėtų dirbti su nevyriausybinėmis organizacijomis. Jos domisi ne tik maistu, bet ir maisto mytybinę, maistinę vertę. Mes turime labai daug gebėjimų. Maisto bankai, nevyriausybinės organizacijos čia gali nudirbti labai daug. Taigi aš lauksiu pranešimo šiuo klausimu, kuris tikiuosi pasirodys laiku. Dabar dėl e, jaunimo garantijų dėl e, stažuočių, dėl kokybės programos. Airijoje mes vykdėme nacionalinę stažuočių programą. Ji yra pagrista internetinė programa, taigi nuolat yra prižiūrimas programos įgyvendinimas. Airijos parlamentarai turbūt žino, kaip ši programa veikia. 50 procentų stažuotę baigusių asmenų gavo darbą, taigi ne visi, bet nepaisant to, geros kokybės, aukštos kokybės stažuotės yra svarbios. Galiu prisiminti Grai, e, Vokietiją, Austriją ir jų vykdomas stažuočių programas. Airijos pavyzdys yra svarbus ir tai gali atverti naujų galimybių jaunimui grįžtant į darbo rinką. Pirmininkė, ačiū. Iš jūsų atsakymo Aš suprantu, kad kalbant apie pagalbą maistu skurstantiems, maistas išlieka centrinis aspektas. Nors jūs sakėte ir tai, kad reikia pasirūpinti tuo, kad mokyklą vaik, lankantis vaikai gautų ir pietus. Bet žinoma, šį klausimą mes galėsime aptarti ir vėliau svarstydami komiteto nario rengiamą pranešimą. Ir galiausiai ponas Brūtin, trys minutės jums, bet galite kalbėti ir keturias, jeigu reikės. Aš laikysiuos komiteto taisyklių. Pone Regner kalbėjo apie tą subtilų klausimą, apie darbuotojų stažuotės. Reikia rasti pusiausvyrą tarp teisės į darbuotojų judumą žmonės turi teisę išnaudoti tą galimybę ir kita vertus tarp darbuotojų saugos standartų užtikrinimo. Mes tos pusiausvėros ir ieškosime. Jūs taip pat kalbėjote, ponia Harkin kalbėjo apie socialinius pokyčius ir inovacijas. Jos pozicija yra štai kokia, jei teisingai supratau. Taryba ketvirtai ašiai nepritarė. Taryba įsivaizduoja tris ašys, o ne keturias. Kita mėnesį prasidės trialogas. Pabandysime išjudinti šį susitarimą iš mirties taško. Ir tarybai bei parlamentui teks derinti tam tikrus labai smulkius, subtilius punktus. Štai toks iššūkis mūsų laukia ir mums reikės pabandyti tą prarąją, tuos skirtumus užpildyti. Jūs taip pat kėlėte socialinės dimensijos klausimą mūsų diskusijose. Na, yra naujasis tas vadinamasis kelių žemėlapis, gairės naujajam semestrui ir EPSCO taryba galės aptarti įvairiausius klausimus - poveikį darbo atlygiui, socialinę apsaugą ir taip toliau. E, ir lygiai taip pat tie klausimai bus pristatyti ekofinui ir mūsų tarybai. Aš tikiuosi, kad šio darbo svarba bus pripažįstama. Pone Fontanie parengė vertingą nuomonę ir tai bus svarbus indėlis į mūsų diskusijas. Dėkoju už visus atsakymus. Aš galiu Jums tik palinkėti sėkmingo pirmininkavimo. Ir mes galime pasakyti, kad e, manome, kad susitikimas, šitas susitikimas su jumis jau yra geras e, signalas ir tikimės, kad dėrybos triloge vyks laikantis tvarkaraščio ir bus e, pasiekta gerų rezultatų. Mes, aišku, džiaugsimės matydami jūs EPSCO taryboje, nes aš toje taryboje atstovausiu mūsų komitetą. Taigi, E, dėkoju už tai, kad pakvietėte mus dalyvauti EPSCO taryboje ir mes taip pat po savaitės atvyksime su savo delegacija aplankyti jūsų Dublinę, o dabar norėčiau pakviesti jūs visus e, išgerti, e, pakelti po taurę už naujuosius metus ir palinkėsime vieni kitiems e, e, gerų naujų metų. Taigi e, keliaukime pažymėti naujų metų. Posėdis bus tęsimas trečią valandą.